Ja, meine Damen und Herren, darf Sie alle. Ponios ir ponai, noriu pasveikinti jūs susirinkusius į posėdį, ypač sveikinu svečius. Mūsų darbo atverkė labai intensyvi, todėl turime pradėti posėdį laiku. Nebegaliu laukti vėluojančių komiteto narių. Dabar norėčiau minutę tylos pagerbti Japonijos katastrofos aukas. Tai įvyko tokia katastrofa, kurios aukų skaičius dar nežinomas, nežinoma, kada baigsis ta katastrofa, noriu paprašyti visų užjausti aukas minutę tylos. Ganz herzlichen. Ačiū labai. Dabar pereisime prie darbo atvarkės. Turiu keletą pastabų. Pirmiausia, kolegės Remit 15 darbo atvarkės punktas bus nukeliamas į, į dienos pabaigą. O antras dalykas, rytoj po pietų 17.30 ponas Atingeris lankysis pas mus. Tai buvo nuspręsta per praėjusį savaitgalį. Atingeris supažindins mus su įvykiais Japonijoje ir jų galimu poveikiu Europos politikai. E, bus galimybė užduoti klausimus. Tai reiškia, kad mes turime bandyti sutaupyti laiko klausimų sąskaitą. Deja, tikrai neturiu jokios kitos galimybės e, tą laiką iš kur nors sutaupyti. Šiandien būtų buvę protinga pasikviesti Atinger, bet jis negalėjo dalyvauti, o rytoj jis e, dar keisės nuomonėmis su įvairių valstybių administratoriais e, ir tik po to jis gali apsilankyti mūsų posėdyje. Manau, kad tai tikrai puikia galimybė gauti informaciją iš antrų lūpų ir aišku, darbo atverkę savo turėsime taip suspausti, kad baigtume laiku. Atleiskit už tą suspaudimą, tačiau nieko daugiau negalėjau padaryti. Kolegė Jolan Sisliai e, patyrė, pateko avarijom, todėl negali šiandien dalyvauti posėdėje. Tai reiškia, kad e, klausimams pirmininkauti turės e, koks nors kitas kolega. Taip pat noriu pasakyti, kad mm, daugiau pastabų neturiu. Jei jūs pritartumėte tokiai pakeistai darbo tvarkiai, tai darbo tvarkės projektą tvirtiname. O mm, antra vyks kovo 22 dieną nuo 15.18 valandos Jan 4Q2 mm, seminaras atsinaujinančių energijos technologijos ir kovo 22 dieną ryte nuo 9.30 iki 12.30 bus kitas Envi seminaras apie išlakų prekybos sistemą. Taigi, jei norite, aišku, būtinai apsilankykite ir rytojaus posėdėje, kad galėtumėte užduoti klausimus ponui Oettingeriui. Uh, Savatgalis buvo kupinas įvykių ir e, nepaisant to, kad mūsų galvos galbūt užimtos kita, kitais dalykais, turime pereiti prie savo įprastos darbo atvarkės. Ketvirtas darbo atvarkės punktas, sako pirmininkas. Vis dėlto trečias, pirmiausia, suteiksiu žodį kolegai Čičesteriui. Noriu padėkoti visiems kolegoms e, iš anksto už trumpus pasisakymus. Jei nekalbėsite trumpai, tai mums turbūt nepavyks įveikti šios darbo atverkės. Mūsų komitetas yra labai svarbus komitetas ir turime viską sugebėti aptarti laiku. Taigi, Čarlzai, žodis Jums. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau labai pritarti Jūsų mintims ir tai, kad pagerbėme e, Japonijos aukas tylos minutė. Aš nebežinau, kuris yra mano darb... klausimas pagal darbo tvarkė, trečiasis ar ketvirtasis. Atrodo, turėtume svarstyti įsam požiūrį į duomenų apsaugą. Ir kitas klausimas yra pasikeitimas nuomonėmis su Enisos atstovais. Aš suprantu, kad E, dabar kalbame apie asmens duomenų apsaugą. Tikrai laiko turime nedaug šiam klausimui nagrinėti. Atsakingas komitetas labai skubina patvirtinti pranešimą. Ir mes parengėme neoficialų darbo komitetą. Atsiprašau, kad kol kas jisai yra išplatintas tik anglų kalba norėčiau padėkoti sekretoriatui už labai skubę pagalbą e, išplatinant šį dokumentą kolegoms. E, šis rytis viešojo politikoje yra labai svarbi ir jis susijusi su asmens laisvė. Asmens domenų apsauga šioje srityje yra labai svarbi bet man atrodo, kad turėčiau aš deklaruoti savo interesus kartu su kitais e, kolegomis galiu pasaky, pasakyti, kad aš pagal Junktinės karalystės registrą esu atsakingas už kontrolę domenų apsaugos ir tas teisės aktas gali paveikti mano veiklą. E, tuo pačiu metu aš galiu labiau įsigilinti į temą. Mes esame pastebėję, išiškinę kai kurias problemas, kurias reikia aptarti. Pasikeitus nuomonėmis, e, aš parengsiu nuomonės projektą. E, kalbame pirmiausia apie savokas, kurios yra minimos matote vieną iš tokių savokų privacy by design, tai yra specialus privatumas ir atskaitomumo principas nėra jis labai originalus, tačiau jis keliamas e, duomenų apsaugos kontekste. Darbo dokumentu bandome pasakyti, kad egzistuoja tam tikrų problemų dėl plačių savogų o savokų, o teisėje ar teisės dokumentuose kai ką reikia labai tiksliai apibriežti. Jūs pirmininkė sakėte, laiko neturime daug, taigi nenorėčiau dabar labai detaliai jums visko pasakoti apie šį darbo dokumentą, bet būtų labai įdomu išgirsti šešėlinių pranešėjų nuomonę, o paskui jau rengsime nuomonę. Norėčiau tik tai e, perspėti visus, kad elgtumės labai atsargiai prieš teikdami pasiūlymus, galėtų, kurie galėtų padidinti savarankiškai dirbančių žmogų, žmonių MVI e, naštą. Jeigu dar našta dėl privatumo reikalavimų, duomenų apsaugos reikalavimų padidės, tai reikia viską labai e, gerai pateisinti. E, tam reikia labai gerų priežasčių, nes kitaip atsiras papildomos našlos verslui ir tai yra nepageidautinas dalykas. Pirmininkė, man atrodo, kad dabar aš pasiūlyčiau kolegoms ir šešėliniams panešėjams pasisakyti. Ačiū. Darf mich bedanken. Ačiū labai. Ponas Sukalas. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė kolegos, noriu padėkoju ponui Čičesteriui už puikų darbą renkiant darbinį dokumentą. Dokumente iškeltos kelios problemos, keli klausimai, į kuriuos turi atsakyti šis komitetas. Pavyzdžiui, savokos privacy by design apibrėžimas. E, tokį principą sunku paversti teisės aktu. Taip pat klausimas susijęs su atskaitomybė, kuris e, tinklo kompiuterijos laikais yra svarbus, kuomet e, duomenys saugomi kažkur internete, galbūt kažkur kitame kontinente. Taigi, kas atsakingas už jų apsaugą ir kokia jurisdikcija yra taikoma? Manoma, kad dabartinis skaitmeninis žmonijos rezultatas yra 1200 milijonų gigabaitų toks duomenų srautas e, turėtų šiaip skatinti augimą. Daugiausia naujoviškų kompanijų internete yra, remiasi e, vartotojus, kurie patikė savo asmeninius duomenys. Pavyzdžiui, medicinos duomenys, bankiniai duomenys. Ir pateikdami duomenis, jie moka tokią kainą už paslaugas. Ir privatumo apsauga yra nuolatinis ginklavimosi varžybos. Tačiau mūsų institucijos ne visada turi būtiną lankstumą, kad prisitaikytų prie greito technologijų vystimosi. ES reikia adaptacinio pagrindo, kad būtų galima kurti teisės aktus, rekomendacijas ir geriausią praktiką saugant asmeninius duomenys atsižvelgiant į naujoves tai turėtų atspindėti potencialą naujoms bendrovėms, kurios galėtų teiktų paslaugas vartotojams, geriau valdydamas ir saugodamas asmeninius duomenys. Privacy by design koncepcija yra naudinga inžinerinė prasme. Mes kaip teisėkuros atstovai turime žiūrėti tai pro socialinės inžinerijos prizmę. Ir vienintelis vienintelė gynyba, saugant e, privačius duomenis, tai yra šviesti pačius piliečius, įskaitant skaitinės, kain, e, skaitinės pareigas ir teisės. Visi turėtų būti mokomi šių dalykų ir taip paveiktų jų elgesį internete ir ne internete. Ačiū. Inter... Čia. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti Čarlzą. Aišku, jis stengiasi mažoms ir vidutinėms įmonėms sukurti geresnę aplinką, tačiau viena vertus e, tas įsipareigojimų išpildymas yra visai kitas dalykas. Viena vertus turime Wikileaks, kuriam visi pritarė. Pritarėme, kad e, svarbus duomenį, duomenys būtų pateikti visuomenė prieinama forma. Kita vertus, mes patys suvokiame, kokia svarbi tapo privati sfera. Ir tie du kraštutinumai tai yra objektyvus privataus gyvenimo apsaugojimas ir Wikileaks požiūris e, prieštarauja vienas kitam. Uh, Mes e, turime bandyti surasti tos, tą aukso vidurį. Aišku, galima numatyti savanoriško sertifikavimo sistemas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Galėtume numatyti galimybę MVI sertifikuotis laisvanoriškai. Uh, Kita vertus, e, duomenų apsaugos priežiūros pareigūnai susiduria su problemomis susijusiamis su personalu. Taigi aš visiškai remiu Čarlzo nuomonę. Ačiū. Pone Kolarska Bobinska. Eh, Ačiū labai. Būdama e, šešėlinė pranešėja, aš turiu remti jūsų pranešimą, tačiau turi, norėčiau pateikti ir keletą pastabų. Pirmiausia, turėtume skirti, kas yra duomenys pateikiami internete ir ne internete, nes, e, aišku, informacinių technologijų kompanijų duomenys nėra tas, e, tokia, tapatus gydytojų saugomiems duomenims. E, ar socialinės apsaugos sistemų duomenims. E, taip pat taikytina ir e, tam laikotarpiu, per kurį duomenys turėtų būti saugojami, o po to ištrinami. Antras dalykas, jūs kalbėjote apie kodifikuotą privatumo aprašymą, kurį įvardijote kaip privacy by design. Uh, Mes remiame tai, kad mobiliojo ryšio telefonai ar e, kiti įrenginiai turėtų būti kuriami laikantis to specialaus privatumo principo. Manau, kad tai labai sveikintina mintis. E, kita pastaba - duomenų mainų um, saugumo garantavimas. Uh, Kai mes teikiame duomenis įmonėms, kurios tos duomenis e, perduoda ar parduoda kitoms įmonėms, po keleto mėnesių tie duomenys e, gali netekti apsaugos. Yra įmonių, kurios tengiasi sukaupti e, didelės duomenų bazės ir tam reikalingas ir teisinis pagrindas. Manau, kad čia reikalingas e, reguliavimas ES pagrindu užtikrinantis e, duomenų mainus ir duomenų apsaugą. Taip pat reikia užtikrinti ir atsakomumą. E, ir e, duomenų apsaugos pareigūnas e, turi užtikrinti, kad teikiami duomenys būtų atsekami. Taip pat reikia užtikrinti galimybę trečiosiams šalims teikiančiams duomenys sužinoti, kur jų duomenys pagaliau yra kaupiami. Tai nesusiję tik su elektroninės duomenų apsaugos direktyva, tiksliau elektroninio privatumo direktyva. Svarbu užtikrinti tinkamą apsaugą interneto bendruomeniai ir turime daugiau dėmesio skirti būtent tokiam teisiniam reguliavimui. Ponas kolega Lamberts. Like Dėkuoju. E, pirmininkė, aš pritariu poniai Kolarskai Bobinskai. Mes e, turime nepakliūti į pinklės, nes gal matome, kad ekonominė veikla labai plečiasi šioje srityje. Mes e, nežin, turime galvoti, kaip leisti dalykus, kurie yra neleidžiami ir kaip užtikrinti duomenų apsaugą. dabar kai kurios bendrovės e, veikia pakal tam tikrus principus, pavyzdžiui, pardavinėja informaciją galtiniams vartotojams ir gauna iš to didelį pelną. Nežinau, kokia yra jūsų nuomonė šiuo klausimu, bet manau, kad reikia imtis tam tikrų priemonių. Tačiau jos kai kurių bendrovių verslo modelį gali statyti pavojų. Man tai net tiek labai e, didelis rūpnimą kelia. Labiau gal e, svarbes, svarbesnis kur kas dalykas yra duomenų apsauga, bet mes bent jau turime suvokti tai. Čelzai, man atrodo, jūs E, kalbėjote apie tai ir kolegė kalbėjo apie tai, kad e, mes turime e, galvoti apie ekonominę veiklą ir turime neužkrauti per nelik didelės naštos. Tai neturi vykti, bet kuria kaina. Jūs savo dokumente šiandien tai kalbate apie. Dželsai, kalbate apie tai, kad reikia patikslinti savokas. Ir aš iš tikrųjų norėčiau, kad e, mes tą ir padarytume, nes kitaip gali kilti pavojus. Tai, kas man labiausiai rūpi, kas mane labiausiai neramina. Per pastaruosius keletą metų, e, bandant e, susirasti darbą, žmogaus profilis yra tikrinamas ieškoma internete praeities tam tikrų detalių. Man atrodo, kad reikia piliečiams užtikrinti teisę į praeities užmiršimą. Visuomenė vargu ar turėtų sekti, ką tu esi padaręs prieš dešimtmečius. Galbūt istorikams tai įdomu, tačiau jeigu galvosime apie komercinę e, panaudą ar kitokią, kitokį duomenų naudojimą, kurie gali būti pakenkti žmogui, tai reikėtų tokios praktikos ne, netaikyti ir reikėtų užtikrinti tą teisę į užmarštį. Aš nežinau, kaip galima tai būtų įrašyti dokumente, bet esu pasirengęs dirbti toliau ir diskutuoti šiuo klausimu su jumis. Ačiū. Norėčiau suteikti žodį komisijai, ne komisijos nėra, tada žodis Čarlzui. Prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms už naudingus pasiūlymus. Keletas komentarų. Pirmiausia, ponas Sukalas paminėjo e, tinklo kompiuterį. Aš pritariu jo mintims. Tai yra gana nauja savoka, žmonės, kurie e, propaguoja tokią kompiuteriją, sako, kad e, žmonių saugumas tokiame internete yra iš tikrųjų didesnis. Na ir kaip man kila klausimas, kaip apsaugoti duomenų apsaugą, tai yra ko gero daugiau filosofinės klausimas dėkoju Paului Rubigui už jo pritarimą mano pastovams dėl mažų ir vidutinių įmonių. Atrodo, kad e, panas Rubikas yra didelis mažo verslo propaguotojas. Pone Babinska, jūs sakėt, kad svarbu skirti interneto ir ne interneto duomenys. Kai pradėjau registruotis duomenų apsaugos registre, tuomet ten buvo registruojami tik tai duomenys elektroninėse saugyklose. Jeigu saugomi popierio duomenys, tai jie nebuvo registruojami. Tai ko gero taip šią problemą galima apeiti. Ir nors mums reikia tos dalykus skirti, reikia uh, turėti galvoje, kad apsauga turėtų būti tiek tokių, tiek kitokių laikmenų. Na ir a, diskutuotina turbūt tai, kad popierinius duomenis lengviau saugoti negu elektroninius. Manau, kad jeigu nori kažką paslėpti, tai tiesiog užrašai, kad tai yra slapta ir palieki ant stalo ir niekas į tai nežiūrėsi tokius dokumentus. Ir jeigu, dė, bet jeigu dėsi dokumentus į voką, tai visi ims ir žiūrės. Na, galbūt galima dar toliau šias savakos aptarti, rengiant nuomonės tekstą. Aš pritariu idėjai, kad reikia atsargiai kalbėti apie domenų pardavimą, nes tai yra komercinis jų panaudojimas, o čia mes siekiame duomenis saugoti. Kaip ten bebūtų, Filipo Lambero komentaras dėl ankstesnės istorijos yra įdomus. Ir daug kas turbūt ir politikų, turbūt e, džiaugtųsi galėdami ištrinti savo praeitį, tačiau tai gali būti sudėtinga. E, tai yra tas pats, kaip uždaryti uždaryti arklydę po to, kai pabėgo arklys, na, šaukštai po pietų, sakyčiau. Nes kai kas sako, kad kuo daugiau saugai pra, e, duomenis, e, tuo didesnė galimybė žmonėms išsisukti, kai kitais atvejais jie negalėtų išsisukti. Na, kaip ten būtų, dėkuoju visiems už pasisakymus ir už idėjas. Ir mes imsimės dabar e, darbą, renksime šešėlinių pranešėjus posėdį ir renksime nuomonę. Nežinau, ar dabar reikia tartis dėl grafiko, Tačiau jeigu taip, tai galbūt jūs galėtumėte pasiūlyti tam tikras datas. Ja, ich bedanke mich herzlich. Ačiū labai. Ar kas nors e, turi pastabų? Kalbant apie laiko grafiką, iš tikrųjų mes tik nutarėme, kad balandžio 11 likščiau. Taigi, ne, čia vis dėlto libės svarstymas. E, 13 spalio yra numatytas pateikimo, pateikimo terminas. Tai reiškia, kad e, iki tos datos visi kolegos gali teikti savo pasiūlymus. Idealiu atveju gegužės 9 turėtų vykti balsavimas. Jei daugiau niekas nenori pasisakyti, perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra ENIZA keitimasis nuomonėmis e, su Giovanni Butarelli, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų nuomonės pristatymas. E, pono Butarelio dar kol kas nėra, palauksime porą minučių. Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich, äh, wenn Sie einverstanden sind. Ponas ir ponai, jei jūs äh, neprieštarausite, pradėsime, perėsime prie ketvirto darbo, darbo tvarkės punkto. Noriu suteikti žodį ponui Butareliui, kad jis galėtų pristatyti nuomonę. Taigi, ponia Butarelį, žodis jums. A... Uh, Ačiū. Pirmininkė, man didelė garbė ir labai malonu e, kalbėti šiandien šiame komitete. Mes e, labai dėkojame Jums už kvietimą. Aš kalbėsiu labai trumpai, apibendrindamas e, tą nuomonę, kuri buvo pasirašyta praėjusių metų pabaigoje, turėdamas omenyje, ir kitus įdomius debatus, kurie prasidėjo kovo pradžioje tarybos darbo grupėje, kur diskutuojama taip pat tomis pačiomis temomis. Mes, kaip Europos duomenų apsaugos priežiūros institucija, bendradarbiaujame su ENISA kompiuterinių nusikaltimų vertimų e, srityje, saugumo užtikrinimo srityje. E, taip pat e, norime užtikrinti ir vadinamąjį privacy by design, specialaus privatumo principą, naudojant geriausias turimas technologijas. Kodėl e, ši tema yra tokia svarbi ir kodėl mes e, remiame pasiūlymą, kuriuo e, stengiamasi užtikrinti Enisa nuoseklę veiklą. Mes norime sustiprinti jos įgaliojimus ir sustiprinti jos veiklą. Mes manome, kad Enisa veikla E, atitinka Lisabono sutartyje numatytus principus, e, kalbant ne tik apie teisės įgyvendinimą, tačiau ir bendradarbiavimą su duomenų apsaugos institucijomis. Taigi, kaip žinote, yra e, tamprus ryšys tarp saugumo ir duomenų apsaugos. Tinklų duomenų apsauga yra labai svarbi, kaip ir visų duomenų apsauga. Norėčiau pateikti šešias pastabas. Pirmiausia, pirmoji mano pastaba susijusi su agentūros kompetencijų išplėtimu. Mes manome, kad pasirinktas teisės aktas yra reglamentas. Kalbant apie kompetencijų išplėtimą, čia reikėtų įtraukti teisės įgyvendinimo institucijas. Mes manome, kad e, pati formuluotė yra labai bendro pobūdžio. E, ir tokiu būdu galima labai plačiai interpretuoti patį e, reglamentą. Trečiojo straipsnio pirmos dalies, ką dalyje kalbama, kad agentūra gali užsimti E, vis, bet kokia veikla, kuri yra numatyta ES teisės aktuose. Tai yra atvira nuostata, kurianti e, tam tikrą spragą ir galbūt trukdanti agentūros veiklai. Siekiant išvengti teisinio netikrumo, reglamento formuluotės turėtų būti labai aiškios, turėtų būti labai aiškiai suformuluoti Enisa uždaviniai. Antroji mano pastaba susijusi su paraiškų teikimo Enizai ir um, pagalba. Reglamente yra e, pateikta informacija, kas gali kreiptis e, pagalbos į Enizą. E, konstatuojamosios dalyse 7, 15, 16, 18 ir 36 konstatuojama dalyje apie tai kalbama. Tuo tarpu antro straipsnio pirmoje dalyje, trečiajame straipsnėje ir keturioliktajame straipsnėje taip pat yra daromos nuorodos į šią temą. Yra kalbama apie plataus užmojo pagalbos teikimą, tuo tarpu kitose straipsniuose kalbama apie pagalbą teikiamą priklausomai nuo to, kokios pagalbos yra prašoma. Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūno e, nuomonė e, Eniza turėtų bendradarbiauti su visomis institucijomis, e, kurios prašo pagalbos. Todėl valstybių narių atitinkamos institucijos turi turėti galimybę prašyti pagalbos iš Eniza. Eniza turi teikti pagalbą ten, kur jos reikia labiausiai Eniza turi turėti galimybę pasirinkti, kada ji teiks pagalbą. E, trečioji mano pastaba susijusi su e, geriausiamis turimomis technologijomis. Visos institucijos, e, agentūros, įskaitant Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, turi atlikti tam tikras misijas. Ir čia taip pat reikia daryti tam tikrą nuorodą reglamente. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti saugumą remiantis naujosiamis technologijomis. Štai kodėl mes e, siūlėme įtraukti į pasiūlymą trumpą e, pasiūlymą, kuriuo reikalaujama agentūros e, siekiant užtikrinti saugumą viduje, taikyti pačias moderniausias technologijas kad ši agentūra būtų tarsi pavyzdžiui kitoms organizacijoms. Tokiu būdu ši agentūra galės e, propaguoti e, keitimąsi pažangiają praktiką, nes, e, kaip žinote, pati agentūra turi laikytis tam tikrų vidinių taisyklių. Kodėl mes tai pabrėžiame? Kalbant apie tinklų saugumą ir kitas užduotis, kurias vykdys Eniza, Eniza turės turėti tam tikrą rezervą, kuriame būtų kaupiamos e, geriausios technologijos ir numatytas dialogas turėtų nešti naudos tiek Enizai, tiek kitoms institucijoms. Kalbant apie naujus uždavinius, naujas kompetencijas ir e, duomenų apdorojimą. E, šiame reglamento pasiūlyme nėra konkrečiai pasakyta, e, kokias kompetencijas atlikdama agentūra turės e, apdoroti duomenis. Panašu, kad agentūrai teks apdoroti kai kuriuos duomenis ir tai darydama ji turės laikytis duomenų apsaugos reikalavimų. Panašu, kad e, asmens duomenis apdorodama agentūra turės laikytis šio reglamento saugumo reikalavimų. Reikia reglamente numatyti e, tam tikrus saugiklius ir tikslus agentūrai. Kalbant apie bendradarbiavimo kanalus, mes teigiamai vertiname darbo grupės priimtoms išvadoms susijusiams su konkrečiais kanalais ir bendradarbiavimo mechanizmų uh, Mes e, rekomenduojame, kad e, nacionalinių duomenų apsaugos e, pareigūnų skirimas turėtų būti vykdomas pagal 29 straipsnio darbo grupės rekomendacijas. Tai turėtų vykti atsižvelgiant į Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacijas. Na ir kita mano pastaba susijusi su valdyba. Pačiame reglamento pasiūlyme yra kalbama apie valdybos kompetencijas ir valdybos priežiūros funkciją. Mes rekomenduojame, kad Šios nuostatos būtų taikomos ir vidiniams duomenų apsaugos pareigūnams, e, taip pat formuojant vidaus saugumo e, politiką bei bendradarbiaujant su duomenų apsaugos pareigūnais. Taigi Bendrai vertinant, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros yra teigiama. Mes remiame um, didesnio aiškumo principą. Turiu pasakyti, kad taryboje vis dar vyksta diskusijos ir daugelis valstybių narių paremė mūsų pasiūlymus, kuriais siekiama didesnio aiškumo. Mes e, neprašome jūsų numatyti daugiau detalių reglamente, tačiau manome, kad e, tiesiog atsirado gera proga patobulinti reglamento tekstą, siekiant didesnio aiškumo, tačiau neįtraukiant į jį daugiau detalių. Ačiū labai. Dabar suteiksiu galimybę kolegoms paklausti. Noriu paprašyti visiems kalbėti nelgiau nei dvi mintes. Ponas Cukolas pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju ponui Butarelį, kad atvyko pas mus. Ir patekė labai gerų pasiūlymų. Duomenų apsaugos pareigūnas turi daug patirties ir tai leidžia jam teikti labai protingų, mano nuomonę, pasiūlymų sprendžiant šias problemas. Ir mes tiek komisija, tiek mes turėtume į juos atsižvelgti. Ypač kai kalbama apie Enisa plėtojimą, kaip tai vyksta praktikoje e, dėl asmeninių domenų apsaugos ir ryšių su kitomis ES organizacijomis. Turiu keletą klausimų ponui Butereliui. Iš esmės jie yra susiję su tuo, kaip jo nuomonę galėtume Enisa vaidmenį padaryti aiškesniu, jį aiškiau pateikti Europos piliečiams ir ES institucijoms. Duomenų apsauga yra ypatingai svarbus elementas. Tačiau kyla klausimas taip pat ir dėl asmeninės atsakomybės, dėl saviapsaugos, taip pat švietimo duomenų apsaugos klausimais. Visą tai yra labai svarbu, kai kalbame apie duomenų, asmeninių duomenų apsaugą ir infrastruktūros apsaugą. Labai ačiū dabar, Džiazas Čičesteris. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Butreliui taip pat už jo pasisakymą, kuris buvo labai naudingas, konstruktyvus. Norėčiau paklausti dėl antrojo prioriteto, kurį jis minėjo - parama ir netitikimas tarp to, kas gali prašyti paramos iš Enisa. Aš sutinku, kad visos ES institucijos turėtų turėti galimybę kreiptis į agentūrą, tačiau norėčiau paklausti jo apie dėl, jo nuomonės dėl tarp, e, bendradarbiavimo tarp agentūros ir privataus sektoriaus, kuris yra gana nemenkas šioje srityje. Kaip jūsų nuomonė reikėtų plėtoti tuos santykius? Aš suprantu, kad yra tam tikras pavojus kad agentūra bus užversta prašymais teikti pagalbą ir teikti pasiūlymus dėl projektų. Ši veiklos rytis, aišku, smarkiai plėtojasi. Informacijos ir tinklo apsaugos klausimai. Tačiau apskritai privatus sektorius pasižymi naujovėmis dažnai, kurios gali būti naudingos ir pačiai agentūroje Jūs kalbėjote apie geriausią prieinamą technologiją. Tikriausiai jūs tokios technologijos darysitės visur. Galbūt galėtumėte šiek tiek plačiau apie tai pakalbėti, būtent apie jūsų santykius, apie santykius tarp agentūros ir privataus sektoriaus. Ačiū, pirmininkė. Noriu butarelį paklausti, gal jūs norėtumėte atsakyti į klausimus. Any, any Oh, for, for... Ačiū už Jūsų klausimus. Mes manome, kad lankstumas, kuris minimas nekartą siūlomame reglamente, yra labai svarbus elementas. Mes manome, kad ateityje agentūra turėtų tapti žinių centru ir e, toks elementas, kuris remtų privačių ir e, viešųjų suinteresuotų šalių veiklą. Paaiškinamame memorandume tai minima konkrečiai. E, Enisa netliktų jokių veiklos užduočių. Priešingai, e, srityje e, skirtoje saugumo pažeidimo pranešimams pagal naują ES pagrindų programą ir kibernetinių nusikaltimų sritis. Tai yra du elementai, kur tam tikros kultūros kleidimas yra tas elementas, kuriame jis suvaidintų svarbu vaidmenį, kontaktuodamas su privačiomis šalimis. Būtent todėl mes manome, kad reglamento dalis susijusi su paramos prašymais turėtų būti geriau išdėstyta, aiškiau išdėstyta, e, selektyviai, bet nerestriktyviai. Manome, kad žinių e, susijusių su saugumo pažeidimų skleidimas ir e, ištaisimo tų saugumo kliučių įvairiuose tinkluose, privačiuose ar viešuose yra kitas elementas. Ir moksliniai tyrimai taip pat yra tas rytis, kur reikalingos institucinės investicijos. Mes negalime pakeisti Enisos atliekant šios, šios, šios uždavinius, tačiau turime pastebėti, kad yra tam artimas ryšys tarp duomenų apsaugos klausimų. Mes bendradarbiavome su Anisa, tardomės dėl pirmojo etapo veiklos esant saugumo pažeidimams ir mes norime, kad mes būtume, e, ta agentūra taptų gera institucija, paramos organizacija Europos Sąjungoje. Ačiū labai. Ar komisija Rožė Palas norėtų ką nors pridurti? Ačiū pirmininkė už galimybę komisijai pakomentuoti šią temą. Ir duomenų apsaugos priežiūros pareigūno duomonę apie pasiūlymus dėl NISA. Mes juos gavome po to, kai buvo patiktas komisijos pasiūlymas. Taigi visų pirma, Europos parlamentas ir taryba turėtų atsižvelgti į duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų pasiūlymus ir pagalvoti, kiek jie norėtų juos įtraukti į galutinį reglamento tekstą. Tiesiog norėčiau pakalbėti apie du aspektus, kurie, mano nuomonė, yra svarbus. Daugelis domino apsaugos priežiūros pareigūno pasiūlymų dėl e, asmeninių duomenų apsaugos agentūroje jau egzistuoja agentūroje. Tai nėra ENISA reglamento dalis. Pagal dabartinius įgaliojimus ir netitinka, nei, nei pagal pasiūlymą dėl kito, kitų įgaliojimų, vėlesnių įgaliojimų, tačiau jie gyvendime pagal valdymo, valdybos sprendimus ir vykdomojo direktoriaus sprendimus, kuris atsakingas už kasdieninę valdybos veiklą, taip pat ir už darbuotojų klausimus, kas susiję su asmeninių duomenų apdorojimo agentūroje. Mes manome, kad būtų geriau, jeigu taip ir viskas ir liktų. Reglamentas skirtas spręsti aukščiausio lygio klausimus. Na, o domenų apsaugos detalės mūsų nuomonė turėtų likti valdybos nuožiūrai ir vykdomojo direktoriaus e, nuožiūrai. Galbūt e, duomenų apsaugos pareigūnas galėtų patikslinti, kad e, agentūros valdyba iš tikrųjų turi priežiūros vaidmenį šią prasme ir yra atsakinga už atitinkamų duomenų apsaugos taisyklių gyvendinimą. Toliau dėl pasiūlymų kitais aspektais susijusiais su reglamentu, ypač dėl jos užduočių, tai komisijos požiūris būtų numatyti kaip galima didesnį lankstumą agentūrai, kad tos užduotis būtų ilgalaikės jos nepriklausytų nuo dabartinės situacijos, bet e, jos atitiktų ir situaciją, tarkim, po ketverių metų. Tinklo ir informacijos saugos rytyje viskas keičiasi labai greitai, tačiau, aišku, parlamentas ir taryba gali patys nuspręsti, ką jie nori pakeisti komisijos pasiūlymą. Labai ačiū. Bedanke mich, Herr Butter. Ačiū labai. Pone Butarelė, ar norėtumėte tarti porą žodžių? Uh, uh, Dėkoju už paskutinės pastabas. Tiesiog noriu pasakyti, kad mūsų tikslas yra tikslas uh, siekti kuo daugiau ir būti lankstiems nekonfliktuoja su poreikiu įvesti daugiau aiškumo, ypač kai kuriais svarbiausiais aspektais. Mes visi norime, kad agentūra galėtų geriau padėti komisijai, palengvinti bendradavimą ir padėti valstybėms narėms. Na, o iššūkis yra sukurti globališkesnį požiūrį į saugumą, turimą geriausią technologiją ir kovą su kibernetiniais nu- nusikaltimais. Pats laikas jau perėti nuo to fragmentiškumo, su kurio susidurėme kai kuriais atvejais valstybės narėse. Manau, kad jūs esate geroje padėtėje, kad galėtumėte subalansuoti tuos aukštus siekius ir aiškumo poreikį. Ačiū. Panas Čičersen dar turi vieną pastabą. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už išsakytas pastabas. Visą laiką naudinga, kai primenama, kad pono Butrelį pastabos dėl agentūros buvo suformuoluotos po pasiūlymo iš komisijos pusės pateikimo ir taip mums visiems lengviau. Manau, kad visi einame vienodą kryptimį, norime suteikti agentūrai tinkamus pagrindus ir rėmus, kuriuose jie galėtų dirbti ir aiškiai ir tiksliai apibūdinti jos užduotis. Taigi jūs pasisakymas buvo labai naudingas man kaip pranešėjai. Ačiū. So, Ačiū labai, ponia Butareli. Dėkoju Jums labai, dėkoju ir kolegoms e, už klausimus Gegužės 26 dieną bus rengti klausimai, vasarą atliktas tyrimas ir tikriausia su ponu Butareliu susitiksime dar ne kartą. Taigi dar kartą ačiū Jums ir perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Kadangi šiandien mes gan sparčiai einame pirmin, tai perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, tiksliau pasakius kitų dviejų, nors jie yra tarsi atskiri, tačiau e, susijęs su septintaja bendraja mokslinio tyrimų programa. Pirmiausia, pasveikinsime svečią.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 Jis padėjo mums savo patarimais, kas buvo gerai, ką galima tobulinti. Taigi, dar kartą sveiki atvykę, noriu suteikti Jums galimybę pristatyti, kas e, Jums svarbu tarpinėme įvertinime, o po to suteiksime žodį kolegoms. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Kalbame apie septintosios pagrindų programos vidurio peržiūra. Šiandien norėčiau Jums paaiškinti kontekstą, organizacinį vertinimą, pagrindinės išvadas pristatysiu ir tarsiu keletą žodžių apie mūsų rekomendacijas ir prognozes ateičiai. Pirmiausia, keletą žodžių apie kontekstą. Priimant sprendimą dėl septintosios mokslinio tyrimų pagrindų programos e, buvo e, numatyta, kad 2010, 2010 metais reikia atlikti tarpinį vertinimą. Ir taip pat pasakysiu, kad kai kuriuose atskiruose srityse buvo imtasi peržiūros mokslinių tyrimų tarybos e, veiklos, pavyzdžiui, analizė buvo atlikta taip pat rizikos pasidalymo vertinimas. Ir numatyta, kad deš, dešimt išorės ekspertų turi atlikti tarpinį vertinimą. Nuo kovo iki spalio e, susitikome keletą kartų ir lakryčio 12-ąją pernai pateikėme savo išvadas. Aš nepristatysiu Jums visų grupės peržiūros narių, Tik pasakysiu, kad kai kurie iš jų yra mokslininkai, medicinos, kosminių tyrimų, ekonomikos, e, politinių mokslų atstovai ir kai kurie yra patyrę atliekant įvairius vertinimus, kai, o kiti yra pramonės atstovai didelių, stambių įmonių ir vienas iš e, mažos įmonės. E, mes e, daugiausia dėmesio skiriame septyniems dalykams. Ar programa pasiekė bendrųjų tikslų, kaip galima pagerinti programos poveikį e, mokslinių tyrimų srityje ir kitos politikos srityje. Taip pat e, žiūrėjome programos vaidmenį globaliame kontekste. Kitas klausimas yra labai įdomus, nes buvo e, įvesta nauja priemon, naujos priemonės septintoje programoje ir mes žiūrėjome į klausimą, ar jų pakanka. Dar vienas dalykas, kaip galima uh, E, kaip galima greič, geriau atremti bendrus iššūkius susijusius su daugeliu sričių. Tai yra svarbus klausimas, nes taip pat e, turėjome pateikti nuomonę apie klausimus, kurie iškilo vertinant šeštąją pagrindų programą. Taigi veikla labai plati visai darbo grupė ir man tai buvo tarsi ir privalumas, kadangi jeigu įgaliojimai yra pernelik siauri, tai galima kai ką ir pražiūrėti. Mes e, ne visus aspektus e, savo įgaliojimų apžvelgėme, bet iš tikrųjų mūsų ataskaitos spindi ben, bendrais bruožais viskas pagal įgaliojimus. Dabar uh, Kol kas yra per anksti gal pasakyti, kokius, kokį turės poveikį tyrimai moksliniai Europoje gyventimi pagal šią programą. Tačiau jau kai ką galime pasakyti ir noriu pažymėti, kad duomenys ir platesnė medžiaga buvo kur kas geresnės kokybės negu ta, kurią turėjome vertindami šeštąją programą. Mes e, taip pat žiūrėjome į auto įvertinimą ir galbūt e, reik, klausėme komisijos atstovų, ko, e, ko jie tikisi iš tam tikrų programų gyvendinimo. Pasakysiu, kad mane labai kokybė atsakymų. Man labai didelį įspūdį padarė ir matome, kad visi labai rimtai žiūri savo užduotis, atlikta ir kitų įvairių tyrimų, kuriuos atliko įvairios šalis, taip pat nepriklausomi mūsų pasitelkti ekspertai. Mes mm, įvykdėme nemažai interviu apklausų e, su įvairių organizacijų atstovais, kalbėjome tų, kurios dalyvauja moksliniuose tyrimuose. Taip pat e, vasarą konsultavome su suinteresuotais asmenimis e, interneto pagalba, sulaukėme daugiau kaip 500 atsakymų. E, palaikėme ryšius su nacionaliniais kontaktiniais punktais visoje ES, kurie dalyvauja moksliniuose tyrimuose. E, ir tų žmonių buvo keli šimtai. Ir e, noriu pasakyti, labai svarbų dalyką. Septintoji pagrindų programa veikia ir ji labai rimtai prisideda plėtojant ES mokslą ir mokslinio tyrimų erdvę. Niekas to nekvestionuoja. Tikrai programa veikia, tačiau yra tam tikrų problemų kai kuriuose srityse įgyvendinimo. Pirmiausia, svarbu išryškinti pozityvius elementus Pažiūrėkime į stipresias pusės programos. Programa yra nepaprastai plati. Ji aiškiai kūrė pridėtinę vertę Europoje. Jeigu pasižiūrėsime į, į didžiausios dalį, tai yra bendradarbiavimą, tai yra vienintelis būdas užtikrinti bendradarbiavimą labai plačių mastų ir programa šioje srityje turi didelio poveikio. Kartais mokslinė kokybė nėra labai jau tokia ypatinga, tačiau, bent jau taip kalbama, tačiau manome, kad e, taip iš tikrųjų nėra, užtikrintas meistriškumas daugelies ryčių ir mes e, matėme puikios kokybės pavyzdžių. Mobilumas taip pat labai svarbus elementas, norint užtikrinti geresnę mokslinių tyrimų kokybę. Dar pasakysiu, kad labai daug e, prisidedama e, Marie Curie veiksmais, mok, apmokant mokslininkus, rengiant juos. Ir matome, kad programa turėjo labai teigiamą poveikio mokslinio tyrimų infrastruktūrai. Rizikos dalymasis buvo įvertintas atskirai, kaip sakiau, e, tai veikia neblogai. E, taip pat veiksmingai yra atsižvelgiama į įvairius prašymus ir matome, kad programa turėjo teigiamą poveikio nacionalinėms mokslinio tyrimų pastangoms ir e, novatoriškiems pajėgumams e, atskiruose pramonės srityse. Mes ir toliau žiūrime į šį klausimą. Dar yra ir sričių, kurias reikėtų patobulinti Pirmiausia, administracinė našta, aš grįšiu prie to klausimo vėliau. Daugeliui mokslininkui MVI e, tenka labai daug, didelę naštą atremti biurokratinę, nors ir neblogai jau kai kas padaryta, patobulinta. Kitas dalykas - moksliniai tyrimai yra rizikinga veikla. Su jie susiję daug pavojų, daug rizikos ir turi būti sudarytos sąlygos ne, nesėkmiai. Man, man atrodo, kad reikia pakeisti pusiausvyrą tarp pasitikėjimo ir e, rizikos. Pasitikėjimas yra nepaprastai svarbus. Mūsų nuomonė reikėtų aukštesnės e, tolerancijos, užtikrinti e, galimybės aukštesniai toleruotinai e, klaido paklaidai. E, dabar nu, yra 40 procentų tikslas. Jeigu pasižiūrėsime į pramonę, tai pamatysime, kad dalyvavimas mažėja, mažėja net ir šeštoje pagrindų programoje, iš tendencija tęsiasi gyvenant ir septintąją programą. E, Kai kurios e, priemonės, kaip bendros technologinės iniciatyvos, neatskleidžia aiškių duomenų. Mes negalime pasakyti visiškai aiškiai, kokios tendencijos e, e, pastebimos dalyvaujant įmonėms. Ir dėl MVI yra numatytas tikslas 15 procentų, bet kol kas jis dar nepasiektas Toliau, mums reikia kur kas veiksmingiau koordinuoti mokslinius tyrimus tarp e, valstybių narių ir ES ligmens. E, ši pagrindų programa yra labai plati, egzistuoja daug lėšų ir daug jų yra valstybėse narėse. E, minėjau naują iniciatyvą, bendrasias technologinės iniciatyvas jos plėtojasi, tačiau girdime ir nusiskundimų dėl pernelyg didelio sudėtingumo, taip pat kyla problemų e, norintiems naujai prisijungti prie jų. Egzistuoja ir kitos priemonės, tai yra 185 straipsnis ir bendradarbiavimas, kuris numato bendras programavimas, tai yra taip pat plati iniciatyva. Kol kas ji pradedama, tik tai, pradedama dėkti ir kol kas neturime e, jokių rimtų gilių išvadų. E, nedidelės sėkmės lygis kai kuriuose srityse gyvenant programą kelia susirūpnimą. Dar viena problema e, - 12 naujesnių valstybių narių jų sėkmės lygmuo yra mažesnis negu ES 15. Kai kuriuose senosiuose valstybėse narėse sėkmės lygis taip pat yra palyginti žemas, tačiau mes šią problemą dar toliau nagrinėjame. Toliau um, dotacijos ir laikas, per kurį jos e, skiriamos Egzistuoja labai dideli skirtumai įvairiose programos atšakose ir reikia atkreipti vadovybės dėmesį į tai. Ir koks tolesnis kelias mūsų nuomonė? Įgyventinant toliau šią programą ir pradedant FP8, reikia mm, žiūrėsi, žiūrėti pirmiausia į didžiosius iššūkius, tai yra klimato kaita, konkurencingumas, gyventojų senėjimas ir energetikos ištekliai. Mums taip pat reikia užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp mokslinių tyrimų ir inovacijų. Ir trečia žinių trikampio dalis e, švietimas turėtų būti geriau integruota į mokslinio tyrimų politiką. Jeigu norime užsitikrinti geresnę mokslinio tyrimo politikos integraciją valstybėse narėse ir ES lygmenyje reikia naujo mąstymo. Mūsų nuomonė reikėtų pasižiūrėti į tarptautinį šios programos aspektą ir patobulinti ryšius tarp įvairius tarp įvairių e, centrų universitetuose ir kitur. E, pateikėme dešimt pagrindinių rekomendacijų. Jeigu pasižiūrėsite į pranešimą, pamatysite jų ir daug daugiau, tačiau dešimt yra pačios svarbiausios. Pirmiausia, jeigu mes norime vykdyti savo tikslus inovacijų sąjungai ir Europos mokslinio tyrimų erdvėjai, turime įveikti susiskaidimą mokslinio tyrimų srityje. Reikia e, koncentruotis ties keletų temų, tų didžiųjų iššūkių, kuriuos ką tik paminėjau, kur reikalinga kritinė masė. Antra rekomendacija Mums reikia e, išplėtoti aukštos kokybės mokslinio tyrimų infrastruktūrą. Pastaraisiais metais daug kas padaryta. Atsirado taip vadinamas kelio, kelio gairės, taip vadinamos. Tai svarbu e, plėtojant infrastruktūrą, ypač per vėlesnius šios programos įgyvenimo etapus. Dėl finansavimo ligmens manome, kad pinigai e, yra gerai labai panaudoti. E, programos įgyvenimo metu pradžioje išleidžiama mažiau pinigų, pas daugiau mažiau, paskui bus skiriama daugiau ir reikia ruoštis kitos programos įgyvedinimui. Taip pat e, pasakysiu dar, kad mums reikia gerai suformuoluotos inovacijų strategijos. E, E, jeigu užėsime į pačią didžiausią problemą, tai išgirsime tris atsakymus - supaprastinimas, supaprastinimas, supaprastinimas. Tai yra didžiulė problema, ne tiek techninė, bet ir politinė. Negalima išspręsti supaprastinimo problemų tik techninių lygmenių. Reikia ir politinių sprendimų. Mes siūlome septintai programai įgyvendinti visas priemonės, kurios jau yra numatytos, o kitai pagrindų programai įgyvendinant reikėtų pasitelk, pasitelkti e, finansinio reglamentą, peržiūrėtą finansinį reglamentą. Taip pat reikia užtikrinti pusiausvę tarp požiūrių iš apačios į viršų, iš viso, viršaus į apačią. E, pusiausvyrą užtikrinti gali būti sunku nes kartais galimybės pagal bendradarbiavimo e, principus yra gana siauros ir temos yra gana siauros ir jeigu būtų jos platesnės, tai e, viskas vyktų kur kas veiksmingiau. Kaip sakiau, yra taikoma daug naujų priemonių pagal septintąją programą. Kaip visi žinote, kur kas lengviau yra sukurti naujus dalykus, negu atsikratyti senųjų. Todėl uh, Mes siūlome pagalvoti, ar nereikėtų paskelbti moratoriumą naujoms priemonėms, kol nebus išsemtos egzistuojančios, išplėtotos pakankamai ir įvertintos. E, kita problema - moterų dalyvavimas. Sakiau, tikslas yra 40 procentų. Ir e, dabar, dabartinė padėtis, dabartinis rodiklis yra maždaug 30 procentų. Komisija gali daryti, ką nori dėl sudėties įvairių ekspertų grupių, tačiau valstybės narės turi čia rimčiau padirbėti. Minėjau šiek tiek ir e, tai, kad valstybėms narėms nepakankamai kartais atstovaujama. E, mums galbūt reikėtų ieškoti bend ryšių su struktūriniais fondais ir tokiu būdu išspręsti problemas. Dar vienas dalykas - tarptautinis bendradarbiavimas. Nėra labai jisai išplėtotas. Reikia naujos strategijos šio klausimu. Tarptautinis bendradarbiavimas turi būti e, susijęs su visomis programos dalimis. Galiausiai trumpi pastebėjimai dėl būsimos aštuntosios programos. Žinau, kad jūs dar jos nesvarstote, bet gana greitai pradėsite. Turime kai kurių minčių. Pirmiausiai dėl tikslų kitosios pagrindų programos. Jie turėtų įtraukti labiau pramonę, užtikrinti geresnį ryšį tarp mokslinio tyrimų ir inovacijų. Taip pat manome, kad reikėtų daugiau dėmesio e, kreipti atsižvelgti į subsidijų problemas, reikia e, strateginio požiūrio į tarptautinį bendradarbiavimą, užtikrinti ryšius tarp mokslinio tyrimų inovacijų, taip pat e, mokslininkų rengimo ir švietimo. Mums taip pat reikia užsitikrinti kur kas geresnį veiksmų koordinavimą tarp ES ir, valst, e, ir Europos, valstybių narių ir ES lygmens. Taip pat reikia uh, E, aiškios darbo tvarkės, e, aiškiai žinoti, kas daro ką, e, reikia tam tikros darbo tvarkės kompetencijai, konkurencingumui, socialiniams tikslams pasiekti ir kiekviena stipriausios suinteresuotos pusės iš tų sričių turėtų ir nustatyti darbo tvarkę. Taigi tiek, o dabar aptarsime tai, ką jūs norėsite. Ponios ir ponai, tai buvo pirmosios žinios, o dabar pradėsime nuo klausimų. Ponas Odi. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponas, ponia Aneberga, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų naują postą. Noriu kad taip pat padėkoti. Dėkojame už tai, kad pristatėte šį dokumentą ir kalbėjote apie komisijos komunikatą bei tarybos išvadas. Turiu keletą klausimų. Susidaro toks įspūdis, kad jūs, kalbant apie septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, kad jūs nedarėte mm, išsamių tyrimų, nes e, didelė tyrimų dalis valstybėse narėse stringa, nėra pakankamai koordinavimo tarp valstybių narių ir Europos Sąjungos, trūksta ir situacijos vertinimo. Ar galėtumėte supažindinti, kokia jūsų pozicija, kaip jūs vertinate tą ryšį tarp valstybių narių ir ES? Noriu padėkoti Jums už mums suteiktą informaciją. Ponas Karvajo pristatė puikią nuomonę šiai temai taip pat skirtą, taigi reaguodamas į tą nuomonę, noriu pasakyti, jūs kalbėjote apie septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, tačiau kalbant apie šeštąją programą, e, nekart e, nuogastavome dėl didelės administracinės naštos įgyvendinant šeštąją programą. Tiek norėjau pasakyti, noriu padėkoti ponui Anebergui O dabar, kreipdamasis į poną Roilį, noriu patikslinti. Pone, jūs nekalbėjote apie bendrosios rizikos padalyjimo e, mechanizmą. Ponas Hercogas. Ar gal dar kas nors norėtų pasisakyti? Sure in, in so uh, you... Maniau, kad daug daugiau žmonių prieš mane norės kalbėti. Na, ačiū už jūsų pasisakymą, ponia Anenbergai. Turiu keletą klausimų, kurie yra panašus į pono Odį. Manau, kad yra labai svarbu įvertinti septintąją programą, tačiau man labai įdomu būtų pagalvoti apie gilesnius dalykus. Daugelis sričių jūs minėjote nedidelė sėkmė daugelės sričių. Kokios sritis čia būtų? Ar tai tradicinės sritis, ar naujos, kurios yra tik tai septintoje programoje? Ir taip pat menkas sėkmės lygis 12 naujesnių valstybių narių. Nežinau, ar teisingai supratau, bet iš pradžių supratau, kad niekas iš 12 šalių nedalyvavo darbo grupėje, ar taip ir buvo. Ir tikrai manau, kad turime įvertinti ir naujas formas. Ar įvertinote naujasias formas, pavyzdžiui, bendras įmonės? Mes jas įkūrėme ir Mums įdomu, ar jos buvo sėkmingos ar ne, ar tą formą reikia plėtoti, ar, ar reikia ieškoti naujų formų. Ir pagaliau, manau, kad tai, kas sakė ponas Odi, kad reikia ieškoti balanso tarp valstybių narių veiklos ir ES lygmens. Ir reikia pasakyti, kad ES turi ne tik vaidmenį savaime, bet ir koordinuojant valstybių narių veiklą mokslinio tyrimų veiksmingumo srityje. Taigi, dėkoju, jeigu atsakysite už, į mano klausimus ir ačiū, kad atvykote pas mus. Noriu padėkoti ponui Odi sekretariatas. Uh, man atsakė dėl e, rizikos pasidalymo. Pone, man prieš keletą savaičių parengė e, šią informaciją, aš praklausiau jūsų klausimą. Rubikas. Ačiū labai, ponia pirmininkė, noriu padėkoti ir už pranešimo pristatymą. Mums visada malonu išklausyti nuomonės iš šalies, kaip e, vertinamos programos. Aš dirbu ir biudžeto komitete ir prisimenu, kaip e, vyko diskusija jos apie šeštąją programą. Aišku, norėtume, kad e, aštuntajai moksliniai programai būtų skiriama daugiau asignavimo. Tikimės, kad 79 procentai numatyti e, numatytos pagėdavimo sumos bus skiriama. Juo labiau, kad reikia tinkamiau panaudoti lėšas gaunamas ir mm, iš CO2 prekybos aukcionų. Europos technologijų institutas kartu su CIP programa rengia naujas mm, inovacijas, kurias finansuoti būtų galima iš aštuntosios programos. Ar jūs ketinate renkti programą skirtą konkurencingumui skatinti ir siekti ekonominės naudos bei skatinti mokslinius tyrimus? Galbūt tai praplėstų ir mūsų mokslo gamtovaizdį. Pane Madurel. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau pradėti pirmiausia padėkodama ponui Anenbergui už tai, kad už, už jo darbą, už ekspertų grupės darbą. Jūs atlikote septintosios bendrosios programos tarpinį vertinimą. Tai nebuvo lengva, tačiau tai yra svarbu, nes reikia galvoti ir apie aštuntąją programą. prieš užbaigiant dar ir septintąją programą. Taigi, noriu paprašyti detaliau pakalbėti apie kai kuriuos jūsų minėtus dalykus ir septintosios programos tikslus. Nes kai kuriais e, aspektais pakalbėti labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tai, kas buvo daroma septintoje programoje stimuliuojant privačias investicijas aišku, kad e, privatusis sektorius yra aktyvesnis palyginti su ankstesnėmis programomis, ypač bendradarbiavimo srityje. Galbūt pateiktumėte daugiau detalių, ypač dėl to, kaip veikia tos mūsų priemonės. Pavyzdžiui, GTI e, vienas aspektas yra kaip jis veikia. Taip pat dėl mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo. Antras klausimas susijęs su žmogiškaisiais ištekliais. Marijote Marie Curie dotacijas ir stipendijas. Tačiau įdomu, kiek tikslų yra pasiekta įtraukiant kuo daugiau mokslininkų, kad e, Europa taptų trauklesnė mokslininkams iš kitų šalių. Arba pavyzdžiui, e, įtraukiant daugiau jaunų mokslininkų įvairius projektus. Na, o kaip vyksta koordinavimas tarp įvairių mokslinių tyrimų projektų nacionalių lygmenių, Europos lygmenių? Norėčiau sužinoti konkrečiau, kokios priemonės čia taikomas, kiek finansavimo skiriame. kiek ES finansavimo yra skiriama šioje srityje. Ar tai padidina finansavimą, ar tiesiog pakeičia nacionalinį finansavimą? Kai dėl kitų bendrijos programų galbūt galite pasakyti keletą dalykų. Ar pavyko pasiekti tarp disciplininio aspekto padidinimą? Ačiū pirmininkė. Ponas Dendželis. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų svečiui už jo išsakytas mintis, kurios buvo labai vertingos. Moksliniai tyrimai visų pirma yra labai svarbus klausimas. Reikia daugiau, vis daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir naujoves. Ypač įtraukiant naujus e, jaunus mokslininkus. Taigi, ponia Anaberkai, kaip įtraukti daugiau moks, naujų mokslininkų per finansa, simtosios pareigų programos finansavimą? Na, antras dalykas, kuris yra ypač man svarbus, tai yra ryšys tarp mokslinių tyrimų ir VMI. Turiu šiek tiek asmeninės patirties šią prasme, nes žinau, kad labai dažnai sunku mažoms ir vidutinėms įmonėms e, šioje srityje. Galbūt galėtumėte plačiau pakalbėti apie supaprastinimą. Mažos ir vidutinės įmonės, kadangi jos yra mažos, dažnai neturi priemonių, kad galėtų pasinaudoti tuo, ką siūlo programos. Manau, reikėtų čia žiūrėti ir į finansavimo sistemą. Kartais apskaitos sistemos yra per daug sudėtingos. šioje srityje galbūt būtų galima labiau padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi, kaip mažinti projektų kūrimo kaštus, nes pirmiausia, su jais susidarė mažos ir vidutinės įmonės rengdamos projektus. Tai tiek dėl supaprasnimo. Na ir paskutinis dalykas e, - tai šios programos įgyvendinimas, kuris išskaidytas tarp įvairių komisijos generalinių direktoratų. Toks išskaidimas komplikuoja situaciją tuo met, kada reikia vienodai interpretuoti taisyklės, ypač kai kalbama apie pinigų skirimą. Todėl nemanau, kad tai yra gerai. Reikėtų tam tikro e, susižinojimo komiteto, kuris galėtų palengvinti informacijos srautą dėl to, kaip interpretuoti ir taikyti srities. Ačiū. Ačiū, Kalės ponas Sukalas. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Anabergui, kad jis atvyko pas mus šiandien. Turiu keletą trumpų klausimų. Nežinau skaičių, bet prieš vertinant tam tikrą politiką ir vertinant septintąją pagrindų programą, tai reikėtų pakalbėti apie bendrą vaizdą, kaip ES moksliniai tyrimai atrodo pasaulinėme kontekste. Nemanau, kad perspektyvos čia yra labai šviesios. Kalbėsime apie tai netrukus, kai kalbėsime apie pono Odį pranešimą. Taip sakau todėl, kad tarp šios dienos ir 20 metų, kai bus, turėtų būti gyvendinta 20 metų strategija, nežinome, kokia bus ES e, mokslinių tyrimų padėtis pasauliniu mastu, tiek finansavimo prasme, tiek siektinų rezultatų prasme. Todėl aš, pirmininkė, manau, kad mums reikėtų surenkti klausimus apie ES padėtį pasaulinėme kontekste, kai kalbam apie mokslinius tyrimus, technologijas, turint galvoje 20-osius metus ar 25-osius metus. Tam tikrų tyrimų šiuo klausimu yra. Ponas Sandbergas kalbėjo apie teisingas išlaidas, tačiau jis sakė, kad buvo problemų. Pone Karvalijo jau kalb... bandė siūlyti, kaip suprastinti procedūras, bet aš nesiniai kreipiausi į komisiją šio klausimu ir sužinojau, kad kai kurie finansuoti projektai turėjo 4 procentų klaidų dydį. Finansų prasme tai yra iš viso finansavimo skirta 50 milijardų, taigi 4 procentų dydis yra 2,5 milijardo eurų. Like to... Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už labai įdomų pasisakymą. Turiu klausimą dėl supaprastinimų ir dar vieną dėl struktūros pačios programos. Dėl supaprastinimo jūs sakėte, kad egzistuoja tam tikros priemonės, kurias galime įgyventinti nekeisdami finansinio reglamento. Komisija jau yra įgyvendinusi tam tikrą grupę priemonių ir neseniai paskelbėt apie tris supaprastinimo priemonės, tačiau egzistuoja dar ir daugiau sričių, norint nekeisti finansinio reglamento ar toleruotinos paklaidos, klaidų rizikos. Mm man atrodo, kad per tarpinę peržiūrą reikėtų pasinaudoti progą ir gyvendinti visas supaprastinimo priemonės, e, kurias galime gyvendinti, nekeičiant reglamento. Aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės. Jūs e, šiek tiek apie tai kalbėjote, bet gal dar paaiškintumėte. Dėl struktūros pačios programos. <clears throat> Manau, kad dar turime ir laiko, ir lėšų, ir galime kai ką pakeisti, tai, kas nepasiteisina. Daugelis dalykų sėkmingai gyvendinami pagal šią programą, dėl, vien tik tai dėl to, kad keisime kažką nereikia keisti, bet yra sričių, kurias galima patobulinti ir tą reikia padaryti. Trys tokie trumpi pastebėjimai. Pirmasis. Norint užtikrinti pusiausvyrą tarp didžiųjų E, iššūkių ir mokslinio tyrimų iš apačios į viršų. Egzistuoja mokslinio tyrimų taryba, bet ką Jūs galvojate apie ateitį? Gal kokia naujų technologijų sistema galėtų būti panaudojama dabar informacijos ir te telekomunikacijų technologijų srityje, tai plačiai naudojama, bet ir toliau galbūt ir plačiau galima būtų pritaikyti šią iniciatyvą ir plėsti plėtoti, skleisti mintis kitose srityse pagal programą. Antras pastebėjimas. Aš dalyvavau konsultacijose dėl supaprasnimo. MVI labai skundėsi dėl problemų, bet kitas dalykas yra pati programa, kaip ji yra struktūrizuota. Sakoma, kad E, tarpinės struktūros mokslinio tyrimų institutai e, galėtų atlikti tyrimus MBI labui ir, e, pavyzdžiui, padėti perorientuojant programas, tai būtų kur kas naudingiau. Trečias pastebėjimas - rezultatų įdėgymas į rinką. Reikėtų tą taikyti plačiau. Anksčiau mes vertinome programas mokslinių tyrimų ir galvojame, kaip geri rezultatai mokslinių tyrimų rezultatų galėtų būti panaudoti tolesnėse pagrindų programuose. Ką Jūs galvojate apie tokią sistemą? Netaip lengva dėkti naujoves, reikia galvoti apie sistemas, kurios užtikrina vertę ir mokslinio tyrimų rezultatus priartina labiau prie rinkos. Tai galėtų būti viena iš galimybių Pavyzdžiui, kalbu apie programą, kuri galėtų pasinaudoti gerais tyrimų rezultatais ir juos toliau įdėkti. Ačiū. Gotieras Kortinės. Labai ačiū. Labai atidžiai seku, kaip vyksta vertinimas programos, skaičiau medžio keletą kartų, norėčiau pasidžiaugti, pasveikinti Jūs už atliktą darbą, bet ir pateiksiu klausimų. Jūs jau minėjote tam tikrus dalykus. Kalbėjote apie nova, inovacijų priemonės ir moratoriumo galimybę naujoms mokslinio tyrimų formoms, kol nebus baigtos e, dabartinės iniciatyvos. Norėčiau daugiau informacijos šiuo klausimu. Taip pat norėčiau paklausti, ar tai nėra susijęs su pavojami. E, egzistuoja jungtinės technologinės iniciatyvos. Tačiau kartais komisija kurdama e, priemonės labai pasitelkė propagandą ir mes iš tikrųjų nežinome, kokios ir koks yra turinys, ką reiškia tam tikros inovacijos. Dar vienas dalykas, mums taip pat reikėtų įvertinti ryšį, ryšį tarp inovacijų ir mokslinio tyrimų, bet tai susijęs su valstybių narių veiksmais daugma kaip 70 procentų bendrovių priklauso valstybei, atliekama daug tyrimų, pavyzdžiui, Ispanijoje specialūs tyrimai e, rodo, kad valstybė neinvestuoja į inovacijas. Ir reikia užsitikrinti, kad inovacijos būtų deramai dėgiamas? Ką galima pasakyti apie privatų viešai sektorių ir jų vaidmenį? Dar vienas dalykas e, - dalyvavimas nepakankamas kai kurių valstybių narių. Reikia užtikrinti pinigų paties e, finansavimo elementus Reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikrų dalyvavimo taisyklių. Reikia taip pat ir e, numatyti finansinės paskatas šalims, kurios laikosi visų kriterijų. Ir taip pat reikia atkreipti dėmesį į pačias lėšas. Reikia, kad taryba apsvarstytų tai, ką galima būtų padaryti ne, ir kaip galima būtų finansų, finansuoti priemonės skirtas meistriškumui tvirtinti. Dar vienas dalykas - žmogiškiai ištekliai. Kas vyksta Europos universitetuose? E, septintosios programos e, gyvenime kai kurios priemonės paprasčiausiai nepasiteisina. Kai kurios šalis neleid, nenumato galimybių universitetams e, veiksmingai dalyvauti. Ir egzistuoja didelės ligoninės, kiti dideli objektai, kurie negali pasinaudoti galimybėmis, jie neturi lėšų ir nepatenka į programą. Tai yra Ispanijos praktika, bet ir kitur panašiai būna. Taigi tiek, ačiū. Kolegin Thompson. Thompson. Yes, uh, and, uh... Ačiū labai. Ačiū už jūsų puikų pranešimą. Manau, kad ši tema yra labai svarbi ir man labai patiko jūsų išvados apie e, šių programų pridėtinę vertę Europos Sąjungoje. Mes turime užtikrinti, kad mm, šiomis programomis būtų kuriama pridėtinė vertė. Jūs kalbėjote apie judumą, apie tyrimų struktūrą apie nacionalinės tyrimų programas. Kai kalbėjote apie galimybę tobulinti programas, man pritrūko vieno dalyko. Jūs kalbėjote apie administracinę naštą, tačiau ne apie administracinius apribojimus, kalbant apie šias programas. Mes iš tikrųjų nekalbame apie pramonę, mes kalbame apie gamybą ir tai vyko 20 metų. Uh, E, tuo tarpu kalbėdamas apie e, pramonę, jūs tikriausiai turėjote ne gamybą, o ekonomiką, virtšapt vokiškai. E, virš 70 procentų visų gyventojų dirba pramonės sektorija. Didelė dalis bendro vidaus produkto sukūriama šiame sektorija. Ir todėl čia reikia tarp šakinio požiūrio. Reikia kalbėti apie nanotehnologijas. Kartais galbūt reikia kreiptis į Kopenhagos aukštasias mokyklas, e, norint įgyvendinti šias programas. Kalbant apie tai, ką jūs kalbėjote apie iššūkius Taigi jūs kalbėte apie didžiuosius iššūkius. Manau, kad ši sritis e, energijos tiekimas, e, energijos gavyba iš atsinaunančių energijos šaltinių yra kelių sektorių e, kompetencijoje. Taigi Jūs laikotės senamadiško požiūrio, tu tarpu reikia naujų struktūrų, reikia konkrečių įgyvendinimo priemonių. Aš nemanau, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia naujų programų, joms reikia gebėti keistis informaciją. Ir galbūt tokiu būdu bus galima sukurti naują inovacijų strategiją. Ačiū. Mielos kolegės, mėly kolegos, susidūrėme su maža problema. Vis daug yra dar norinčių jų paklausti. Tačiau aš norėčiau suteikti galimybę mūsų svečiui atsakyti. Galbūt galėtume kitą darbo atvarkės punktą aptarti kartu dabar, nes priešingų atveju um, laikas uh, mus aplenks. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Anebergui, Žodis Jums. Okay. Uh, Buvo užduota daug klausimų, pasistengsiu juos atsakyti. Pirmiausia, pranešėjo klausimai. Ponodį klausimai. Pirmiausia, santykis tarp to, ką daro valstybės narės ir ES. Tai aišku yra labai svarbu. Kaip teisingai sakėte, tai nėra mūsų e, įgaliojimų uh, dalis įvertinti visus mokslinius tyrimus Europoje. Tačiau matome, kad Europos moksliniai tyrimai, naujovės turi susidaroti su iššūkiais, o tam reikia veiksmingai bendradarbiauti valstybėms narėms tarpusavyje ir taip pat europinių lygmenių akivaizdu, kad jeigu turėsime galvoje pinigus, nors dažnai cituojami vairūs skaičiai, tačiau penkta programa, septinta programa e, duoda nuo 5 iki 15 visų finansavimo e, lėšų. Tai yra pačios valstybės narės finansuoja 25-85 procentus. Taigi, akivaizdu, reikia geresnio bendradarbiavimo, reikia priemonių ir procedūrų, kad tai veiktų. Mažesnių mastų šeštose, šeštoje programoje buvo Ironet, Ironet Plus ir dar vienas dalykas, kuris man atrodo labai daug žadantis, tai yra bendros programoje programos, tai yra išteklių sutelkimas tarp valstybių narių, siekiant e, susidoroti su dėliais iššūkiais. Bet aišku, tai yra labai svarbus dalykas mūsų vertinime ir ateičiai. Tai yra ieškoti veiksmingų bendravimo formų tarp valstybių narių ir Europos lygmens. Tai yra vienas iš tų dalykų, apie kurį aptarnėjate rengdami savo pranešimą. Antras klausimas dėl supaprastinimo. Manau, kad mes sutarėme, kad e, tai yra politinė problema, noriu pabrėžti. Pareigūnai tos problemas neišspręs. Net jeigu norite įgyvendinti finansų reglamento taisyklės pakeisti, tam reikia politinio, e, politinio, politinio užnugario dėl rizikos pasidalėjimo. E, buvo atliktas atskiras įvertinimas ir mes tam vertinimu pritarėme, rezultatas geras. Tikriausiai ir dėl finansų krizės Toliau, ponė Hercog, sėkmės lygis. Skaičiai yra labai įvairūs pagal sritis. Pavyzdžiui, pirmieji Europos mokslinių tyrimų skelbimai sėkmės lygis buvo apie 5 procentus, vėliau jis padidėjo People programa atrodo irgi taip pat sėkmės lygis labai mažas, jis taip pat mažas ir tai kai kuriuose bendravimo programuose, pavyzdžiui, mo, socialinių mokslinių tyrimų, humanitarinių mokslų ir aplinkos uh, srityje. Jeigu pagalvosime apie visą darbą, kad mokslininkas, kurį mokslininkas turi padaryti, kad pateiktų pasiūlymų ir galiausiai jis pamato, kad sėkmės lygis yra nedaugiau kaip 10 procentų, kam jis tada aplikuos. Tai pakertama jų motivacija, jeigu jie mato, kad sėkmės lygis yra labai žemas dėl 12 ES šalių. Vaizdas nėra juodai baltas. Turime Estijos profesorių Toivo Maimets, Maimets mūsų komitete ir Estija, aišku, skiriasi tarp kitų 12 šalių, tačiau kitoms problemų yra daug. Daug mes esame apie tai kalbėję, kaip čia problemą spręsti ir išvada yra ta, kad kadangi septintoji programa skirta pajėgumų kūrimui, taigi reikia siekti veiksmingesnę bendradavimą su struktūriniais fondais kad būtų galima išspręsti problemas. Bendros technologijų iniciatyvos. Tai yra nauja bendradavimo forma. Turime labai mažai patirties. Aš pats manau, kad tai yra labai įdomu, nes jų veikla yra tam tikras pradinis taškas, taškas bendravimo srityje. Tačiau yra daug dalykų, kurių nežinome, bevardavime. Jūs taip pat kalbėjote apie ryšius tarp valstybių narių ir, ir Europos lygmens. Man atrodo, iš šios klausimus atsakiau. Ponas Rubigas, kai dirbau Europos komisijoje, dėrėjusi dėl ETS direktyvos, tačiau niekada nemaniau, kad kils mintis, kad būtų galima panaudoti pajamas iš prekybos leidimais finansuoti mokslinius tyrimus. Aišku, aš neprieštaraučiau prieš tai, tačiau ši idėja, aišku, įdomi, tačiau negaliu nieko komentuoti. Tačiau niekad nemaniau, kad kažkas nors pasiūlys tokią mintį. dėl EIT, CIP programų. Mes pateikėme vertinimus. E, girdėjome idėjų apie bendrą strateginę sistemą, kurios idėja yra suderinti įvairias pastangas. Aišku, tai būtų sveikintina, tačiau būtų daug lengviau padidinti veiksmingumą inovacijų srityje ir mokslinių tyrimų srityje, jeigu viskas būtų po tam tikrų vienų stogelių. Tačiau tai nėra mano nuomonė, svarbiau yra, ką jūs manote, ką taryba mano. Pone Madurel taip pat kėlė privačių investicijų klausimą. Yra kelios problemos. Pirmiausia, mes nežinome, kiek yra išleidžiama būtent iš pramonės pusės neturime geros statistikos apie jungtinės technologinės iniciatyvas. Kai riz, dėl rizikos pasidalymo priemonių, tai atrodo, jos veikia neblogai. Mums atrodo, kad e, šį darbą reikia tęsti. Kai dėl mažų ir vidutinių įmonių, kaip sakėte, mes esame netoli tikslo, tačiau rimtų problemų yra, nes mažoms įmonėms nelengva sudaroti su visais biurokratiniais reikalavimais, e, prašant finansavimo iš pagrindų programos. Kai dėl Marie Curie, tai mes apskritai esame už šios projektus, tačiau reikėtų pirmiausia įstikinti, kiek sėkmingi yra tie projektai, kurie gavo finansavimą iš šio fondo. Dar to nežinome, tačiau, man atrodo, viskas vyksta teisinga kryptimi. Taip pat kėlėte klausimą apie nacionalinės politikos koordinavimą. Kaip sakiau anksčiau, aš sutinku, kad čia problema yra didelė. Ponas Deandželis kalbėjo apie jaunų mokslininkų pritraukimą. Apskritai tai yra bendra problema, tačiau, žinoma, Marie Curie programa yra labai svarbi e, apmokant jaunus mokslininkus ir siekiant padidinti jų judumą. Taip pat kalbėjote apie mažų ir vidutinių įmonių problemas. Mes, aišku, sutinkame su jūsų nuomonė. Po to kėlėte klausimą dėl e, įgyvendinimo pasidalėjimo tarp įvairių direktoratų. Mes to nevertiname, tačiau mes duojamis kaip panaudojamos agentūros. Ir supratome, kad dažnai po gana sudėtingos darbo pradžios dabar tos agentūros veikia neblogai ir yra potencialas padidinti jų panaudojimą ateityje. Ponas Cukalas klausė, kokia yra Europos mokslinių tyrimų padėtis palyginti su pasauliniu vaizdu. 3 procentų tikslas pagal Lisabonos strategiją ir 20 metų strategijoje įrašytas. Tai mums dar labai toliai kito, maždaug 1,5 procento kol kas yra skiriama kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Švedijoje ir Suomijoje E, skiriame daugiau negu 3 procentai, tačiau tam, kad būtume konkurencingi iš tikrųjų, palyginti, pavyzdžiui, su Junktinėmis valstybėmis ar kitomis šalimis pasaulyje, kurios mokslinius tyrimus finansuoja didesnių mastų, mums reikia pasiekti tuo 3 procentų tikslo. Tai yra visiškai būtina. Klaidų lygis 4 procentai. Nesu tikras, kad šis skaičius yra teisingas. Mano, pagal mano informaciją, tas skaičius yra mažesnis, tačiau aš norėčiau sakyti, kad reikia keisti balansą tarp pasitikėjimo ir rizikos. Nes moksliniuose tyrimuose iš tikrųjų prarandami pinigai ne dėl sukčiavimo, bet dėl to, kad kai kurios idėjos yra nesėkmingos. Nes kai sugalvoji idėją, dar nežinai, koks bus rezultatas, todėl tai reikia rizikuoti ir reikia pasitikėti žmonėmis, kai jie formuluoja idėjas. Reikia pasitikėti, kad jie yra atsidavę intelektinę prasme savo darbui. Tačiau jie nėra biurokratai, jie yra mokslininkai. Ir reikia tam tikros erdvės laisvės, nes kitaip nieko nebus. E, manevro laisvės. Pana Karvalijo. Iš pradžių sakėte, kad Visos supaprasnimo priemonės, kurias turime, turėtų būti gyvendintos. Mes pritarėme šimtų procentų tokiai minčiai, kai dėl Europos mokslinio tyrimų tarybos. Tai jūsų idėjos e, galbūt būtų labai naudingos. Mažas ir nutenis įmonės, aišku, kad Problema yra ta, kad reikia patirties, norint pateikti paraišką pagal pagrindų programą. Pavyzdžiui, Eurostars programoje mažos ir naujas įmonės gali mokytis, kaip bendradarbiauti su programa dėl komercializacijos ir kitų dalykų. Tai aš iš tikrųjų sutinku su jumis, manau, kad tai yra svarbu, turime apie tai daugiau pagalvoti. Pone Kurtinės, dėl moratoriumo. Na, aš turėjau galvoje, kad esame sukūrę daug naujų priemonių septintojo programoje. Ne tik komisija, bet taryba ir parlamentas buvo labai kūrybiški turime jungtinės technologinės iniciatyvas, RC ir toliau, ir taip toliau. Moratoriumas reiškia, kad reikėtų, nereiškia viską sustabdyti, reiškia, kad prieš sugalvojant kažką naujo reikia įvertinti, kas veikia dar ar, iš to, ką turime ir kas ne. Nes kai kalbam apie naujų priemonių kūrimą, tai iš tikrųjų atsiranda tam tikros sumaišties tarp mokslininkų, nes yra pasiūlymų daug, e, po to vis atsiranda naujas taisyklės, nauji dalykai. Pirmiausia, reikia gyvendinti turimas priemonės, įvertinti jas, bet nekurti daugiau, bent jau kol kas. Dėl naujovių ir kas vyksta kokiu lygmeniu. Žinoma, naujovės kuriamas na, lokaliai, naujovės nekuriamas Bruselėje. Tačiau svarbu, kad jūs sukurtumėte sąlygas naujovėmis, kurios palengvintų naujovių kūrimą valstybėse narėse. Taigi, net jei naujovės atsiranda bendrovėse valstybėse narėse, akivaizdu, kad be veiksmų ES lygmenių, kuriant pagrindinės sąlygas, nieko neįvyks. Suprantu, kad e, puikios žinios sėkmė yra labai svarbu visoms programams. Mes nekalbėjome apie universitetų vaidmenį, tačiau akivaizdu, kad reikia siekti universitetų modernizavimo. Tai būtų sveikintina. Pane Thompson dėl pramonės apibrėžimo. Mes neturime galvoje gamybos pramonės. Virtschaft, e, e, ką tai bereikštų angliškai, tai yra platesnė reikšmė. Žinoma, kad žinių perdavimas mažoms ir vidutinėms įmonėms yra labai svarbus. Ir jos dalyvauja įvairiose programose, pavyzdžiui, Eurostars ir tai būna naudinga papadedant mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū. Mielas kolegės, mėly kolegos, prašau. Galite kalbėti. Kalbėta kalba mikrofoną. No me parece posible poder eh, combinar los Aš mm, nemanau, kad galime sujungti dvi skirtingas diskusijas, nes čia kalbame apie vertinimą, tarpinio vertinimo rezultatus, o kitame darbo atvarkės punkte kalbame apie laikotarpio vidurio peržiūrą. Aišku, galime iš karto perėti prie pono Odi pranešimo. Tačiau šios dvi temos skiriasi. Taip, jūs teisi, tačiau septyni kolegos dar nori paklausti ir jei jiems suteiksime galimybę paklausti, tuomet nebeturėsime laiko pono Odi pranešimui. Taigi, arba baigiame diskusijas dabar ir pereisime prie kito darbo atvarkės punkto, bandydami e, vėliau užduoti klausimus mūsų svečiui ponia Ek, Partika, Nisteroj, Ford, Weber, Maties, noriu jūsų paklausti. Gal turime pusvalandį likusį ir turime priimti greitas, greitai sprendimą. Aišku, jei kiekvienas e, kalbės nedaugiau nei vieną minutę, galbūt suspėsim. Lena Ek. I, I we... Aš norėčiau kad šį klausimą nagrinėtume koordinatorių susitikime, nes tie, kurie yra sąrašo pabaigoje, gali turėti tokius pat svarbių minčių kaip ir e, pirmieji sąraše ir reikia kalbėjimo laiką padalinti vienodai. Aišku, tai ir padarysime, tačiau visi turime likti gerai nusiteikę. Aš kiekvieną kartą stengiuosi suteikti galimybę visiems pasisakyti, tačiau dalis jūsų ateina pavėlavę, dalis e, nori, kad klausimą užduotų tuo laiku, kai jis gali. Uh, Ir, na, tikrai atleiskit, bet neturiu čia idealaus sprendimo. Kiekvienas turi uh, savo supratimą, kaip jis įsivaizduoja, kaip atrodo klausimai. Manau, kad uh, turime susitarti. Aš neturiu kito, kito atsakymo. Aš galiu tik laikytis eiliškumo. O laikydamasis eiliškumo nepaliksiu laiko odį. Taigi, arba e, kalbėsime trumpiau, arba šeštojo darbo tvarkės punkto nespėsime aptarti, taigi galite pasirinkti. Aš pateikiau savo pasiūlymą. Both, like to... Aš galiu abiem klausimais iškart kalbėti, bet labai norėčiau iš abiejų prelegentų išgirsti atsakymus. Also, Taigi pasiūlymas? Esu šešėlinė pranešė dėl ODI pranešimo. Manau, kad šį klausimą turėtume atidėti. Dabartinė diskusija yra labai svarbi susijusi su pranešimu. Dabar galbūt tęskime diskusiją, o paskui e, pono ODI klausimas atsakykime vėliau. Kitaip nieko nebus. Gerai. Gal vis dėlto kiekvienas galės e, užduoti klausimus, tačiau labai trumpus. Pone Tikau, pirmiausia. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc uh, Aner. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti uh, ponui Anerbergui už pasisakymą. Labai svarbu yra mažinti biurokratinę naštą. Reikia taip pat daugiau uh, skirti investicijų taikomiesiems tyrimams. Tokia pirmoji mano pastaba dėl septintosios programos. Antroji. Aš prieš keletą metų dalyvavau vertinant penktąją pagrindų programą ir mano išvada buvo tokia tuomet. Negalime lyginti kofinansavimo pastangų kurias gali įdėti mažai įmonės su didelės įmonės kofinansavimo galimybėmis maža įmonė negali užtikrinti tokio pat e, kofinansavimo ligmens, bet už tai jų negalima bausti vien dėl to, kad jos negali tokio pat procento įnešti lėšų kaip didelės įmonės grupuojant įmonės reikėtų numatyti kitokias sąlygas mažoms įmonėms, kadangi didelės įmonės turi daugiau lėšų ir gali lengviau patekti į vieno ar kito projekto įgyvendinimą. Reikia galbūt finansavimo programų skirtų tik tai MVI. Dar viena pastaba. Dėl finansavimo šaltinių ir jų diversifikavimo E, kai e, kreipiamasi dėl finansavimo, taikomi skirtingi kriterijai. Tai reiškia, jeigu norime gauti didžiausią įmanomų lėšų skaičių, reikia atitikti daug kriterijų, įskaitant ir naujuosius finansavimo šaltinius. Reikėtų galbūt kai ką pasiūlyti, e, būtent su taikyti vienodas sąlygas visokioms finansavimo galimybėms. Ir dabar, ponė Ek, pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad labai gerai atliktas darbas, labai gerai parengtas pranešimas. Tai yra nepaprastai svarbus e, dokumentas e, ir tokios kokybės, kokios seniai nematėme komitete. Uh, kalbu ne tik tai apie tarpinį įvertinimą, bet ir taip pat e, būsimas darybas dėl aštuntosios pagrindų e, programos. Šis darbas bus mums labai svarbus abiems atvejams. Reikia taip pat žiūrėti į ryšį su kitomis priemonėmis, kaip kad struktūriniai fondai. Daug kas priklauso nuo komisijos ir aš pat prašyčiau, kad komisija pateiktų pasiūlymų apie veiksmų koordinavimą tokiuose sėtise kaip taikymas, finansavimas, e, IPR ir panašus elementai. Tai galėtų būti mūsų bendradarbiavimo pagrindas naujos biurokratinės priemonės dabar netitinka galimybių bendradarbiavimo pagal skirtingas priemonės ir e, reikėtų, kad e, komisijos tyrimų direktoratas pasižiūrėtų į šį klausimą. Dėl tyrimų rezultatų, man atrodo, kad mokslinio tyrimų generalinis direktoratas turėtų kalbėti ne tik apie sėkmės istorijas, bet ir apie nesėkmės atvejus. Mes turime žinoti, kodėl reikia skirti lėšų moksliniams tyrimams, inovacijoms. Turime žinoti, ar yra rezultatų, kokius rezultatus davė programos. Ir dabar beveik neįmanoma gauti tokios informacijos, netgi praleidus keletą dienų naršant po internetą ar dalyvaujant įvairiose susitikimuose. Toliau naujosios priemonės. Viena iš problemų dėl bendrųjų technologinių iniciatyvų yra ta, kad bandoma išspręsti ankstesnę problemą jomis. Ir tai yra tarsi nauja priemonė, bet kadangi atsirado administracinio reglamentavimo labai daug, tai ta priemonė gerai neveikia ir tai yra apmautu. Moratoriumo mintis gali pasiteisinti, bet naujos priemonės plėtojamos tam, kad žmonės neturi galimybių pakeisti to, kas nepasiteisina. Už tai ieškoma naujų priemonių. Nesu tikra, kad moratoriumas bent jau yra tinkamas terminas, kuris galėtų atitikti jūsų darbo grupės darbo rezultatus. Dar vienas pastebimas dalyvavimas pirmiausia, pramonės dalyvavimas. Matome, kad jos dalyvavimas su kiekviena programa mažėja. Jeigu pažiūrėsime į bendrai mokslinio tyrimų inovacijų finansavimą ES ir JAV, pamatysime, kad daugmaž vienodai skiriama e, viešųjų lėšų tiek ES, tiek JAV visuose politiniuose lygmenyse. Bet jeigu įskaičiuosime pramonės pinigus, tai skirtumas yra didžiulis. Norėčiau, kad komisija pateiktų pasiūlymų apie tai, kaip pramonė galėtų geriau įsitraukti į mokslinio tyrimų programas Europoje, nes kitaip neužsitikrinsime tikros kompetencijos. Dėl lyčių aspekto reikia imtis įgyvendinti sprendimus, kurie yra priimti ne viskas dabar yra įgyvendinama, reikia į tai atsižvelgti per audito procesą. Dėl 185 straipsnio aš vedžiau dėrybas dėl paskatų, programo, dėl paskatų programos Baltijos jūros erdvės tyrimų srityje. Ir tai labai svarbu technologinių iniciatyvų atveju. Taip pat vyko dėrybos dėl e, E, dėl kitų iniciatyvų, dėl e, erdvės e, ir tai taip pat buvo daroma pagal 185 straipsnį. Komisija ir taryba anksčiau yra uh, įsipareigojusios pusę ETS lėšų skirti inovacijoms žaliųjų technologijų plėtojimo srityje ir susijusiuose srityse. Dabar taryba ir komisija turėtų laikyti savo įsipareigojimų ir skirti 50 procentų lėšų tokiems tyrimams. Jeigu pasižiūrėsime į komisijos e, du komunikatus e, paskeltus neseniai dėl e, energijos taupimo ir dėl kelių, kelio gairių strategija 2020, tai iš tikrųjų yra tam tikrų argumentų, kurie pasisako už tokį požiūrį. Ačiū. Mulțumesc, domnule președinte. Panas Enciu. Mulțumesc și eu. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti svečiui už jo e, pasisakymą. Jau daug ką pasakė kolegos, o aš norėčiau tik tai vieną aspektą paminėti, kuris man yra labai artimas. Yra didžiulis atotrukis tarp 12 valstybių narių ir 15 senesnių valstybių narių. Dalyvavimo lygmuo yra vienas iš tokių skirtumų iliustracijų. Aš norėčiau paklausti svečio, kokiu būtų būtų galima sumažinti tą atotrukį. Valstybių narių vyriausybės kartais nelabai domisi, neturi valios ar noro suprasti inovacijų ir mokslinių tyrimų svarbos vykdant sėkmingai mokslinius tyrimus, dėgiant inovacijas, galima netgi sumažinti skurstančių žmonių skaičių. Ir e, naujosios valstybės narės turėtų geriau suvokti mokslinio tyrimų ir inovacijų vertę. Dabar egzistuoja didžiulis atotrukis, bet perinant iš komunistinės sistemos prie naujos, e, naujų struktūrų, naujos santvarkos labai daug buvo sužlugdyta mokslinio tyrimų centrų arba kai kas tapo nebeaktualu, bet tos valstybės narės turi didžiulį potencialą. Bet kartais e, nugali e, senosios valstybės narės, jeigu pasižiūrėsime į E, Rumunijos atveju, tai matome, kad daug jaunų mokslininkų išvyksta kitur, įskaitant e, jungtinės valstijas. Ačiū, pirmininkė. Aš labai vertinu jūsų išsakytas mintis. E, Suomiai, belgai, danai dalyvavo šiuose tyrimuose. Tačiau aš nelabai gerai supratau pačios proporcijos ir kaip buvo sudarytas e, šis organas? Ar buvo pasirinktos valstybės e, besiribojančios su jūra ar ne? Ar e, netrodo keistai, kad šiame komitete dirba žmonės gyvenantis arba prie Baltijos jūros, arba prie Atlanto vandenyno. Galbūt būtų galima paskelbti ir savo net veto, tačiau aš manau, kad čia buvo siekiama geografinio solidarumo. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, e, GTI Jūs kalbėjote apie pramonę, tačiau didžioji atsakomybė yra komisijos rankose. Taip pat kalbėjote apie struktūrinius fondus, apie naujas valstybės narės. Manau, kad valstybės narės galėtų tinkamiau pasinaudoti regioniniais fondais, plėsdamos e, savo infrastruktūrą. 75 milijardai eurų turėtų pasiekti valstybės narės įgyvendinant infrastruktūros ir tyrimų projektus. Gal turite tikslesnių skaičių? Europos komisija nenorėtų, kad e, būtų tik mano fondai, reikėtų kalbėti apie universalius fondus. Kalbant apie rizikos pasidalyjimą, manau, kad ta idėja yra gera. Mes turėtume uh, E, stengtis e, sukurti tinkamą tyrimų infrastruktūrą, gerai veikiančią infrastruktūrą. Kolegė Fort. Um, thank you. Um, thank you for... Ačiū už tai, kad, kad e, pozityviai kalbėjote apie puikius pasiekimus. Aš iš tikrųjų mačiau puikių programų, kurios buvo finansuojamos iš šios programos. Tai reiškia, kad kalbama ne apie tai, kas vyksta Europoje, bet e, ir Europos vaidmenį platesnėme pasaulyje, nes mums kyla pavojus tapti nebekonkurencingais. Ir dėkoju už tai, kad jūs skiriate daug dėmesio dideliems iššūkiams, nes ten reikia išleisti pinigus. Supaprastinimas, kaip ten bebūtų, yra labai svarbus. Iš tikrųjų, mums, mums labai erzina tai, kad dirbant su Karvalio pranešimu teikiame daugybę rekomendacijų dėl supaprastinimų ir niekas nevyksta. Nes jeigu nesupaprastinsime taisyklių ir toliau susidursime su kitomis kliūtimis, kodėl mažos įmonės nedalyvauja, todėl kad viskas yra per daug sudėtinga. Ir mokslo pasaulis yra nedidelis ir jie žino, kad jų kaimynas bankrutavo, nes jie negavo dotacijos laiku. Manau, kad supaprasnimas gali būti ir ES 12 valstybių narių problemų dalis. Mano šalis, kuria nėra eurozonos dalis, susiduria su sunkumais dėl to, kad ji nėra eurozonoje. Tačiau tų problemų gali nebūti, jeigu nereikėtų kasdien galvoti apie ataskaitas, apie valiutą, tai galbūt jos aktyviau dalyvautų šiuose programuose. Ir įdomu, kodėl nėra kompromiso dėl rizikos e, tolerancijos ribos. Mažesniems pro projektams rizika turėtų būti didesnė. Tačiau, aišku, kai susiduriu su didesnė suma, tuomet galbūt komisija turėtų atidžiau žiūrėti toks kompromisas galėtų padėti mažesniems dalyviams. Aš pritariu tai rizikos finansavimo priemoniai, kuri padėtų, tačiau ji yra stolta kai kuriuose šalise. Ir įdomu, ar iš dalies priežastis yra ta, kad Europos investicijų bankas yra laikomas labiau eurozonos bankų ar geriau ją žino, ar tiesiog, kad visa tai yra per mažai reklamuojama valstybės narėse. Žinau, kad mano šalyje šis dalykas per mažai reklamuojamas iš tikrųjų. Taigi, galbūt labai paprastai būtų galima priversti mokslininkus šių pinigų prašyti iš tikrųjų mes turime užtikrinti, kad padėsime, padėtume šalims, kuriuose mažiau, mažiau mokslinio tyrimų sukurti pajėgumus. Ir nors aš matau, kad yra tam tikros sinergijos su struktūriniais fondais, tai nėra struktūrinių fondų dalykas, tai yra fondas skirtas pasiekimams ir naujovėms skatinti, kad Europa grįžtų tarp pirmaujančių šalių mokslinių tyrimų srityje. Aišku, galima dirbti su struktūriniais fondais, tačiau visų pirma, jie turi pakliūti į geriausias vietas. Turiu keletą pasavų dėl ODI pranešimo, ar galiu dabar pateikti šias pastabas? Nes, aišku, galima daug kritikuoti, tačiau pozityviai e, geriausia būtų mąstyti apie šią programą. Ponas Weberis. Pirmininkė. Pakalbėsiu apie vieną vienintelį dalyką, kuris ką tik buvo paminėtas, tačiau pakalbėsiu apie tai visiškai kitaip. Ar galima tą Europos mokslinio tyrimų sistemos trūkumą, tai yra sudėtingumą, paprastinti, tačiau, kaip čia siūloma, tačiau išlaikyti tas pačias struktūras. Susidomėjęs, paskaičiau draugo profesoriaus Sivmany pranešimą, jis šį klausimą analizuoja. Jis sako, kad reikia reformuoti struktūras, nemanau, kad tai yra realistiška. Čia yra Tai yra pranešimas apie Europos mokslinio tyrimų tarybą. Jis siūlo, kad taryba, kuri vykdomoji agentūra, turėtų būti pakeista į nepriklausomą juridinį asmenį, kuris turėtų sprendimų prieimimo galę ir būtų tiesiogiai atsakingas tiek už mokslinę strategiją, tiek už administracinį valdymą norėčiau sužinoti jūs nuomonę apie šį, šią mini ataskaitą ir apskritai norėčiau išgirsti, ką jūs manote apie tai, ar įmanoma būtų reorganizuoti struktūriškai visą sistemą. Nes jeigu mes tą tiesiog medelį puošiame ir toliau su savo reformomis, iš tikrųjų galbūt nenugalėsime tų trūkumų, apie kuriuos kalbame jau ilgai. O pažanga iš tikrųjų yra labai lėta. Kolegė Matijas. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją ir aš manau, kad Labai svarbi yra laikotarpio vidurio peržiūra. Ne tik todėl, kad mes dabar kalbame apie didžiausią mokslinių tyrimų programą finansuojamą iš ES lėšų, tačiau ir dėl kitų priežasčių. Nesikartosiu, noriu patikti porą pastabų. Pirmiausia, dėl supaprastinimo. ir, įvai, ir įvairių priemonių įvairinimo galimybių. Aš dalyvavau e, rengiant penktąją ir šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų programą. E, iš tikrųjų susidaro toks įspūdis, kad galbūt kažkas eksperimentuoja e, daro tam tikrus tyrimus e, mums patiems, tačiau manau, kad jie sen, tos senas programos buvo tikrai geros ir e, Kavali kalbėjo taip pat apie tai, mes tikrai dar nekart apie tai kalbėsime, diskutuodami ir apie OD pranešimą. Trys bendro pobūdžio pastabos. Pirmiausia, turime nepamiršti, kad mes kalbame apie Europinę mokslinių tyrimų programą. Tai programa finansuojama iš ES biudžeto. Yra tam tikrų skirtumų e, bendrojoje ES tyrimų erdvėje skiriasi personalas, skiriasi gebėjimai, skiriasi pačios programos. Galbūt į tuos skirtumus septintojoje programoje buvo atsižvelgta nepakankamai. Tuo tarpu mūsų darbas bus sėkmingas tik tuo met, jei mums pavyks um, įveikti tuos mūsų skirtumus. Kai kur investicijų lygmuos siekia 1 procentą, kai kur galbūt 2 procentus BVP. O jei norime būti tarp e, pirmaujančių šalių, turime labiau remti mūsų tyrimų institutus, universitetus. Aš manau, kad nuolat Vokietija Prancūzija, Jungtinė karalystė skiria didžiausią savo biudžeto dalį būtent tyrimams. Yra dar vienas e, klausimas, į kurį reikėtų pasigilinti. Mes siekiame kur, sukurti daugiau sanglaudos e, Europos Sąjungoje. Turime nepamiršti ir pačių žmonių. Daug pastangų dėta skatinant didesnį judumą arba dėgiant tokias priemonės kaip Marijos Curie iniciatyva. Tai tikrai geros priemonės. Tačiau šios priemonės e, nestiprina mokslininko karjeros, nes e, mokslinis darbas, e, kaip anksčiau, taip ir dabar nesuteikia daugiau saugumo pačiam mokslininkui. Esama daug skirtumų skirtingose šalyse. Na ir trečioji mano pastaba susijusi su prioritetais. Dažnai prioritetų pasirinkimas yra politinis klausimas, tačiau neturėtų būti taip, kad mums dar reikės ir priimti savo vertinimą. Mes e, vertindami programas nagrinėjame, ar užsibriežti prioritetai buvo pasiekti ar ne. Pavyzdžiui, jei e, vienoms ar kitoms technologijoms skirtas e, finansavimas, e, tai reikia nutarti, ar bus finansuojamos nanotehnologijos, ar technologijos gynybos rytyje, ar kitoje sferoje. Kalbant apie programų vertinimą, e, vertinimo veikla turi būti neatsiejama nuo prioritetų, nes priešingų atveju susidaro toks įspūdis, kad esama tam tikrų madingų prioritetų ir nemadingų prioritetų. E, noriu dar kartą kreiptis į poną Odį. Manau, kad pagaliau atėjo laikas per mums likusius e, dviejus metus e, kovoti su krizės iššūkiais. Noriu suteikti žodį ponai Anabergui, kad jis galėtų bent į kai kurios klausimus atsakyti. Pirmininkas man nurodė kalbėti nelgiau kaip keturias minutės. Pirmiausia, ponė Tikau, dėl MVI. Taisyklės dabar yra kur kas palankesnės MVI negu didelėms bendrojams, joms numatoma iki 75 procentų finansavimo, o didelėms įmonėms 50. Tačiau problema yra ta, ar reikia specialių programų tik MVI. Aš gal skeptiškai tokį pasiūlymą žiūrėčiau, nes manau, kad svarbiausias dalykas - užsitikrinti bendradarbiavimą tarp universitetų ir mažesnių bendrovių ar didesnių bendrovių Pona Ek. Klaus, prašymus pateikė komisijai, taip pat ir man buvo skirtas klausimas apie jungtinės technologinės inicijatyvas ir problemas. Jeigu galėtume taikyti tokias pat taisyklės e, visų, visoms programoms, e, CIP ir jo tai, tai būtų labai naudinga. Tai dėl to, kai, kiek yra įnešama lėšų į jungtinės technologinės iniciatyvas iš verslo. Toliau. Ančių ponas kalbėjo apie skirtumus tarp 12 e, valstybių narių ir 15. Pirmiausia, pačios valstybės narės, narės turi nusimatyti prioritetus moksliniams tyrimams, o paskui galima pasitelti struktūrinius fondus pajėgumams didinti. Ponas Van Nistelroj kalbėjo apie grupės sudėti, kaip girdėjote, daug šiauriečių joje yra, bet sena Boras, e, tai yra tokia nieko nesakanti pavardė, ji yra Ispanė, šiaip nors dirba Kopenhagoje. Aš norėčiau pusiausvyrą mūsų darbo pakalbėti. Kai manęs buvo paprašyta imtis šio darbo, buvo pasakyta nesvarbu, kas bus grupėje, e, dėl, dėl lyčių atstovavimo ir panašiai, ar iš šiaurės, ar iš pietų, kiek moterų, kiek vyrų. Vienintelis dalykas, ko buvo paprašyta, surenkti septynis posėdžius ir kad e, nariai dalyvautų bent penkiuose posėdžiuose. E, su laiku praradome daug žmonių, bet kaip viską keitėme, pasitelkėme kitus ekspertus Austrijos, iš Austrijos, Vengrijos, Prancūzijos. Buvome E, visiškai atviri visiems Europoje, kurie jau kas nors tik tai norėjo išreikšti interesą dirbti su mumis. Taigi, jeigu mes pasižiūrėsime į mūsų pusiausvyrą ir viską, kas padaryta, pasakysiu, kad dirbome skaidriai, bendravome su visais, įsiklausėme į visų nuomonės iš bet kokios šalies tai bebūtų ir manau, kad ši e, ataskaita yra subalansuota dėl infrastruktūrų ir dalymosi rizika. Vertinime matome, bent jau mūsų rekomendacijose, sakoma, kad reikia nepamiršti, kokia yra finansavimo e, reikšmė dideliems infrastruktūros projektams. Dėl supaprastinimo, e, tai yra aktualus dalykas, aš dabar negaliu komentuoti jūsų pasiūlymo dėl ETRE, e e, bet jisai yra įdomus. Dėl RSFF nežinau, ar kai kurioms šalims tai labiau skirta, gal atstovai dirbantis šioje srityje galėtų atsakyti tai, bet numatoma, kad nevyriausybės kad mažos ir vidutinės įmonės dalyvaus šio, šiame darbe. Dėl struktūrų aš nežinau, ar mokslinių tyrimų tarybos supaprastinimas yra vienas iš būdų, bet jos tarybos veikla, jos kokybė priklauso nuo jos kokybės darbo priklauso visų kitų darbų kokybė. Dalyvavimas, jeigu pasižiūrėsime 50 pagrindinių dalyvių, tai yra jie iš tam tikrų konkrečių Europos sričių, Ir dar klausimas, kodėl kažkada pradėta gyvendinti mokslinio tyrimų programą pirmiausia, norint užsitikrinti meistriškumui, nes tai turėtų paskatinti konkurencingumą ir sanglaudą e, visoje Europoje ir neturėtume to pamiršti. Aš suprantu, kad daugiau laiko nebeturiu. Taigi tiek. Pone Anabergai, noriu padėkoti Jums už tai, kad atėjote, už tai, kad pateikėte mums labai išsame informaciją. E, mūsų e, pokalbis e, užsitęsė ilgiau, nei buvo numatyta, pusantros valandos vyko keitimasis nuomonėmis. Ačiū Jums labai. E, šį darbo atvarkės punktą nagrinėti baigėme. Noriu padėkoti ir visoms kolegiams bei kolegoms. Pone Ford antradienį nedalyvaus posėdėje, kai bus svarstomas jos pranešimas. Todėl, jei jums leidus, rytoj galėtume svarstyti pono Audi pranešimą, o po to e, nagrinėsime mano minėtos kolegės pranešimą. Taigi, čia mano toks pasiūlymas. Rytoj e, vietoj ponios Ford pranešimo e, svarstysime pono Odį pranešimą, o trečiadienį bus svarstomas ponios Ford pranešimas. Ar niekas neprieštarauja? Ne. Aš žinau, kad daug kas priklauso nuo to, kiek žmonių kalba. Manau, kad turėtume ieškoti to idealaus laiko Ford pranešimui. Tai trečiadienis, ar ne? Aš mm, galėčiau rytoj ateiti ryte iki 12 valandos, nes vyks susitikimas su nacionaliniais parlamentais. Mm, tačiau. Taigi, man būtų idealu, jei mano pranešimą svarstyti perkeltumėte anksčiau ir galbūt galėtumėte mane informuoti Ir juo labiau, kad būtų gerai, kad ir šešėliniai pranešėjai dalyvautų. Na, priešingų atveju iki 12 valandos rytoj. Aš tikiuosi, kad sekretariatas e, informuos jūs, darbo tvarkė buvo pakeista ir apie šį pakeitimą reikės pranešti visiems, kurie ir nebuvo šiandien. Taigi rytoj 12 val. svarstysime OD pranešimą. 12 darbo tvarkės punktas rytoj bus ODI pranešimas. Posėdis baigiamas. Noriu paprašyti koordinatorių likti salėje. Yeah, sometimes.